Cari colleghi, buongiorno. Eh, grazie. Gerbėjai kolegos, labas rytas. Dėkuoju visiems, kad atėjote laiku. Tikiuosi, kad iš karto pradėsime, galėsime pradėti mūsų posėdį. Bet aš pačiu norėčiau pasakyti keletą pranešimų. Jau apie tai vakar kalbėjau. Keitimasis nuomonėmis su Džerjonu Morilionu kuris turėjo vykti šiandien po pietų, buvo atšauktas dėl geležinkeliečių streiko Prancūzijoje ir Belgijoje. Ir dabar šis keitimasis nuomonėmis įvyks e, lapkričio 10 dieną pusę penkių. Ponas Bernard taip pat turėjo pas mus atvykti. Jis turėjo vykti į antrąją rinkimų stebėjimo misiją Afganistane. Kaip jums yra žinoma, antrasis rinkimų turas buvo atšauktas, kadangi Afganistano prezidento konkurentas pasitraukė iš rinkiminės kovos. Nemanau, kad reikėtų atšaukti mūsų, popietį, mūsų susitikimą po pietų. Nors darbo tvarkiai liko tik vienas klausimas. Tryliktas darbo tvarkės klausimas. Taigi pagalvoju, kad iš tikrųjų gal ir galėtume baigti darbą šį rytą. Jei spėsime šiandien, e, šiandien ryte apsvarstyti 13 darbo tvarkės klausimą. Toliau. Čekijos Respublikos prezidentas pasirašė Lisabonos sutartį, tai reiškia, kad netrukus įsigalios Lisabonos sutartis. O tai reiškia, kad iki metų pabaigos reikės paskirti ne tik naują komisiją, bet ir surasti naują ES prezidentą, užsienio reikalų ministrą ir taip toliau. O tai reiškia, kad mūsų komitetas vienai per kitaip turės dalyvauti įvairiuose komisijos, busimųjų komisijos narių klausimuose. Mums rūpės kelios rytis, pirmiausia, užsienio reikalai, tarptautinė priekyba ir taip toliau. Taip pat žinome, kad vyks ir kandidatų į prezidento postą bei į vyriausių galiotinių užsienio politikai postą klausimai, kuriuose mes taip pat aktyviai dalyvausime, kadangi šiems asmenims priskirta kompetencija taip pat įeina į mūsų komiteto kompetenciją. Visi šie renginiai turėtų įvykti Strasbūrė. Bent jau klausimai komisarų, kurie bus atsakingi už vystimąsi ir tarptautinė priekyba vyks Strasbūrė. Gruodžio pradžioj įvyks neįlinis mūsų komiteto posėdis, kuriame mes svarstysime visus šios klausimus. Mes kuo skubiau pateiksime jums visą reikalingą informaciją apie šios renginius. Bet bet kuriuo atveju norėčiau, kad savo darbo atvarkėse pasižymėtumėt gruodžio ketvirtos dienos datą, kadangi e, tą dieną vyks komisijos vicepirmininkų klausimai. Dabar galime perėti prie pirmojo šiandienos darbo atvarkės punkto. Ponas Atkins, atsiprašau, dėl administracinių dalykų norėčiau pasiteirauti. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, Jūs pasakėte, kad penktadienį įvyks klausimai, o tai kolegoms yra nepatogu, kadangi mes visi turime vykti į savo apygardas. Aš suprantu iš jūsų kūno kalbos, kad jūs mane puikiai suprantate. Penktadieniais paprastai mes neturime jokių posėdžių. Tai gal galima būtų perkelti e, numatytus klausimus e, kokią kitą, kitą dieną. Ragione e il fatto che io assentivo Na, aš iš tikrųjų jums pritariu. Jūs visiškai teisingai tą pastebėjote. Savaitės pradžioje ir savaitės pabaigoje aš iš tikrųjų turiu daug susitikimų savo rinkiminėje apygardoje, kaip ir kiti kolegos. Tačiau panašu, kad penktadienis buvo vienintelė diena, kai vyriausiasis įgaliotinis galėtų pas mus atvykti. Taigi tai yra mažiausiai iš dviejų blogybių. Be to, šį sprendimą patvirtino pirmininkų suiga. Taigi nieko negalime padaryti. Ponas Howard. Ačiū, ponas pirmininkė. Galbūt iš eilės kalbėkime. Ačiū, pirmininkė. Gal iškilo vertimo problema. Jūs kalbėjote apie vyriausiai galiotinį ir pasakėte, kad jis atvyks pas mus, o mes nežinome, tai bus moteris ar vyras. Bet panašu, kad uh, labai tikėtinam, kad pas mus atvyks David Milibandas. Taigi jūs visiškai teisingai pasakėte, kad vyriausiasis įgaliotinis bus vyras. Va bene, io ho, <laughs> eh, raccolgo queste, eh, anche se ci sono alcune eh, versioni. Taip, taip, Aš jau tą pasižymėjau. Nors, nors kaip jums e, tikriausiai yra žinoma, mano gimtojo kalboje, italų kalboje yra tam tikrų žodžių, kurie yra tik tai moteriškos giminės arba tik tai vyriškos giminės. Podnas Posult. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Aš sutinku su tais, kurie sako, jo galima šį beitą ir penktadienį nuveikti. Kita vertus, artėjant kalėdoms mūsų laukia daug darbo rinkimo apylinkėse. Bet to noriu pasakyti, kad šią savaitę mes netgi tris dienas posėdžiausime komitetuose nuo gruodžio pirmos iki trečiosios. Taigi ar nebūtų įmanoma vieną iš šių dienų, užuot rengus eilinį komiteto posėdį, surenkti klausimą? Nelabai suprantu, kodėl taip nebūtų įmanoma padaryti. Tai apie ką galvoja pirmininkų suiga. Jie tikrai galvoja, bet nežinia apie ką galvoja. Questi argomenti sono stati eh, trattati da chi ha definito l'agenda. Na taip, iš tikrųjų, visus šios argumentus išnagrinėjo tie žmonės, kurie sudarė mūsų darbo tvarkę. Ir jie turėjo pasirinkti tą dieną, kuri tiktų visiems. Atsižvelgiant be abejo į įvairiausias aplinkybės. Nepamirškite, kad kandidatų į komisijos narius bus nemažai. Ir jie ne visi galės pas mus atvykti tada, kai mes norime. Man penktadienis taip pat nelabai tinka, bet man atrodo, kad kitų alternatyvų neturime. Taigi manau, kad turime dabar perėti prie mūsų darbo atvarkės projekto. Dabar turėtume svarstyti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl 2009 m. Kroatijos pažangos ataskaitos. Mūsų pranešėjas yra ponas Svoboda. Jis ką tik apsilankė Slovenijoje ir Kroatijoje ir iš karto ir suteiksiu jam žodį. Ačiū, panas pirmininkė. Tiesą sakant, norėjau pakalbėti apie kai kuriuos atskirus aspektus. Tuo labiau, kad jau vakar mes aptarėme nemažai aspektų. Vienas aspektas yra nuolatos kartojamas. Klausimas susijęs su teisinė sistema, klausimas susijęs su kova su korupcija. Ko gero šioje srityje Kroatija yra pasiekta tam tikros pažangos, tiesa, pažanga gali būti ir didesnė. Taip pat ir savo pranešime akcentuoju, kad reikia atidžiau stebėti kokiu poslinkiu vyksta šioje srityje, taip pat ir šalis vyriausybė šiam klausimui turi skirti daugiau dėmesio. Pastaruoju metu buvo atšauktas buvusio gynybos ministro imunitetas, taip pat buvo priimti sprendimai dėl vicepremjero Taigi matome tam tikrų poslinkių. Nenoriu jų teisti, bet tai, kad vicepremjeras atsistatydino, o buvusio gynybos ministro imunitetas buvo atšauktas, tai, ko gero, tiek man, tiek ir Kroatijos gyventojams yra tam tikras signalas, rodantis, kad įstatymai galioja visiems kad ir aukšti pareigūnai gali stoti prieš teismą ir būti teisiami, jeigu tam yra pagrindas arba įtarimas. Taigi tai yra tikrai signalas, aišku, tu aš nenoriu iš anksto šiuos menų nuteisti. Tai buvo viena, dabar kita. Šalies visuomenės pritarimas nėra toks jau didelis stojimo Europos Sąjunga, kaip turėtų būti. Taigi pagidautume, kad šalies vyriausybė labiau aiškintų narystės ES privalumus, propaguotų stojimą. Be to, vakar kalbėjau apie tai, kad tam tikri vyriaus, šalies sluoksniai tame tarp ir bažnyčia kritikuoja sutarimą su Slovenija. Sakoma, neva įmanoma įstoti į sąjungą nepasiekus kompromiso arba sutarimo su Slovenija, o jeigu Arba kitas variantas, tai visai būtų galima ir nestoti. Tokios nuomonės irgi vyroja šioje šalyje. Kitas dalykas - bendradabiavimas su tarptautiniu tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Vėlgi šį klausimą minėjome šiek tiek vakar. Kroatijos vyriausybė suformavo neseniai specialią darbo grupę - Task Force. Tai yra teigiamas žingsnis, bet to vyriausybė pakvietė poną Brametsą deleguoti asmenis į šią darbo grupę, taip pat iš kitų šalių irgi bus deleguoti žmonės į šią darbo grupę, o pastaroji galės stebėti, kaip Kroatija ieško tų dokumentų, kurių iš jos reikalauja tarptautinis tribunolas. Ponas Brametsas, kaip tribunolo advokatas negali tiesiog dalyvauti tam tikrose procedūrose. Kita vertus, atskiros valstybės narės galėtų nusiųsti savo ekspertus į darbo grupę, kad galėtų įvertinti, ar pastaroji darbo grupė optimaliai funkcionuoja. Be to ir Kroatijos vyriausybė tokį kvietimą yra pateikusi valstybėms narėms, taigi vertėtų šį kvietimą atsižvelgti. Viena vertus, Kroatija yra kritikuojama, neva ji nepakankamai stengiasi. Kita vertus, yra prašoma iš užsienio atsiųsti ekspertų, bet mes lik ir nenorime jų siūsti. Taigi tokia, tokia pozicija yra prieštaringa. Dabar pabėgėlių grįžimo klausimas. Čia, aišku, nėra dar viskas išspręsta. Pirmiausia, yra problemų dėl tų asmenų, kurie savo šalyje yra išvaryti iš savo gimtųjų vietų. Taip pat e, kai kuriais atvejais e, žmonės yra netekę savo kooper, kooperatinių būtų ir panašiai. Taigi Kroatijos valdžia bando spręsti pabėgėlio problemą. Matome, kad e, Kroatijos vyriausybė bando čia kažką daryti. Dabar konkurencija bei ūkio reikalai. Yra neišspręstas laivų statyklų klausimas. Skelbiamas antrasis konkursas ir, ką žinai, dėl šio klausimo žlugtų Kroatijos stojimas Europos Sąjunga. Bet ir čia, aišku, reikia pasiekti pažangos. Dabar viešieji pirkimai. Vėlgi mes nesame iki galo įtikinti, kad čia viskas e, gerai klostosi. Ko gero, problemų yra ne tik Kroatijoje, bet ir valstybėse narėse viešųjų pirkimų srityje. Kaip ten bebūtų, Kroatija privalo užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, paprastumą, taip pat aiškę, suprantamą tvarką. Dabar paskutinis klausimas - regioninis bendradarbiavimas bei dvišaliai santykiai. Jau vakar apie tai kalbėjome. Pavyzdžiui, klausimas dėl sustarimo su Slovenija. Abiejų šalių ministrai pirmininkai vakar pasirašė sustarimą. Dar nėra tiesa išspręstas klausimas dėl sustarimo ratifikavimo. į dokumentą įtraukiu tam tikrą abejonę. Tas sąrašas, kurį turės sudaryti komisija, į sąrašą bus įtraukti asmenys galintys dirbti tribunale, taigi tie asmenys turėtų būti labai aukštos kvalifikacijos ir turėję patirties arbitražo srityje. Taigi užuot formuluotės siūlomos tekste atsižvelkime į tą formuluotę, kuri buvo įtraukta sustarimo pirmojo redakcijoje. Pavyzdžiui, įsteigti oficialų kandidatų sąrašą. Šį sąrašą suformuoja komisijos, Europos komisijos pirmininkas. Taigi tokį tekstą būtų galima inkorporuoti į tekstą. Puiku, kad Kroacija ėmėsi iniciatyvos spręsti nesutarimus dėl sienos su kitomis kaiminėmis šalimis. Tiesa, tie sienos konfliktai nėra tokie drastiški kaip Slovenijos atveju. Kroatija paragino Serbiją bei Bosniją ir Hercegoviną dvi šalių pagrindų spręsti šios nestarimus. Be to, klausimas su Jotkalnyje sprendžiamas tarptautinėme teisme, todėl tikiuosi, kad tas regioninis mums svarbus bendradarbiavimas, taip pat dvi šalių santykių problemos bus išspręstos iki dėrybų pabaigos. Mano nuomonė, tikėtina, kad dėrybos baigsis kitais metais, galbūt netgi kitų metų viduryje. Tam, aišku, reikia, kad Kroatijos vyriausybė toliau imtųsi reikiamų pastangų bei išspręsų iki šiol atvirus klausimus. Mes galime tam tikrą datą nubrėžti, taip pat ratifikavimas užtruks juk apie pusantrų metų. Taigi realiai tai reikštų, kad Kroatija galėtų įstoti Europos Sąjungą 2012 metais. O šiaip svarbu dėrybas baigti jau kitais metais. Tai yra įmanoma su sąlyga, kad Kroatija ir toliau stengsis šio tikslo. Ačiū. Grazie, onorevole Svoboda. Solo una precisa... Dėkuoju, ponui Svobodai. Vieną dalyką norėčiau paaiškinti. Jūs pasakėte, kad tekstas jau buvo išplatintas. Tai yra tik tai teksto projektas. Lingvistai teisininkai šiuo metu nagrinėja šį tekstą. O tai reiškia, kad kai kurios jūsų pastabos nebegalios. Ponas Posilt. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Kolegai Svobodai noriu padėkoti už vėl labai puikiai parengtą, aišku, trumpą pranešimą. Kadangi labai daug kolegų yra kaip ir nauji tiek parlamente, tiek ir mūsų komitete, tai norėčiau su prašymu kreiptis į kolegas. Tikrai reikėtų mums orientuotis į pranešėjaus, pranešėjaus stilių. Dokumentus turime renkti trumpus, aiškius ir tikrai nereikėtų teikti labai daug pakeitimų. Kaip žinia, egzistuoja jo mūsų pirmininko Albertinio kaip ir pagrindų pranešimas skirtas strategijai. Taigi nereikėtų į atskirą rezoliuciją dirbtinai įtraukti tuos aspektus, kurie būdingi kelioms šalims. Čia minėkime tik tuos dalykus, kurie aktualūs vien tik tai Kroatijai. Taigi dokumentas tikrai yra negi pavyzdinis, aš sakyčiau. Be to, reikėtų tiksliai įvardinti tą tikslą, įvardinant 2010 metų Tiesa, jokių garantijų mes negalime pateikti. Svarbu, kad Kroatijoje nekiltų įspūdis, ne mes bandome kažką vilkinti. Tokia nuomonė juk egzistuoja. Be to kolega Svoboda teisingai užsiminė apie stiprėjantį euroskepticizmą. Jis turi dvi priežastis. Ko gero, euroskepticizmo Kroatijos valdžia neįveiks vien savo pastangomis. Reikia ir mums prisidėti. Kroatijos gyventojams atrodo, kad yra vilkinamas dirbtinai jų įstojimo procesas. Taigi mes turime tą įspūdį išsklaidyti. Kita vertus, ji turi ir atitikti kriterijus. Be to, G punktą būtų galima rašyti ir žodį continuous, tęsia. Kitas dalykas. Susidaro įspūdis, neva Kroatijai taikomi kriti kriterijai negu kitų šalių atveju. Pavyzdžiui, pabėgėlio grįžimo atveju lankiausi Vojvodinoje, Serbijos regione, turinčiame sieną su Kroatija. Ir klausiau vieno miestelio mero, ar jūs dar turite pabėgėlių iš Kroatijos? Ne, atsakė, visi grįžo į tėvynę. Tiesa, yra dar tam tikrų pavienių atvejų, tačiau situacija Kroatijoje lyginant situaciją kaimininėse šalise matytume, kaip drastiškai skiriasi pabėgėlių situacija. Taigi manau, kad turime tą aspektą ir pripažinti, kad pabėgėlio situacija Kroatijoje yra geresnė. Tas pats pasakyta ir apie tarptautinį tribunolą. Turime paremti darbo grupę Task Force, bet vėlgi prisipažinsiu, susidaro įspūdis, kad kai kurios valstybės narės nori kompensuoti tas klaidas ir jas ištaisyti Kroatijos sąskaitą. 1991 metais visos šalis pridarė klaidų, bet kai kas dabar bando arba persistengia, bandydamos tas klaidas ištaisyti. Taigi šie klausimai yra kontroversiškai diskutuojami Kroatijoje, mes turime būti sąžiningi, pripažinti Kroatijos pažangą. Generolas Madičius beveik jau užmirštas, turėtume atidžiai išanalizuoti Kroatijos e, pastangas, nes šalyje susidaro įspūdis, kad jai taikomi dviejopi masteliai, standartai. Taigi turime jautriai, atsargiai šį klausimą nagrinėti, taip ir elgesi mūsų kolegas Voboda. Turėtume siekti, kad visi dėrybiniai skyriai būtų atverti dar šiais metais arba kitų metų pradžioje ir kad visi skyriai būtų uždaryti jau kitais metais. Tokios linijos mes turime aiškiai laikytis. Taigi dar kartą dėkoju ponui Svabudai, pranešimas labai gerai subalansuotas, kritiškas, bet ir tuo pat metu tinkamas pakreipti šią šalį finišo tiesiosios link. Grazie, Dėkuoju, gerbiamajam ponui Posultui. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad šis pranešimas yra labai trumpas, labai glaustai išdėstytas. Aš jums visiškai pritariu. Aš taip pat norėčiau paprašyti kolegų kalbėti glaustai, lakoniškai. Nelgiau nei tris minutės. Ponas Kačin, prašau. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Ačiū, panas pirmininkė. Jeigu leistumėte, aš irgi norėčiau pasveikinti kolegą Svobodą, parengusi šį, būtent tokį rezoliucijos pasiūlymą. Kolega Svoboda įrodė, esas ne tik šio regiono žinovas, bet ir įrodė esas deputatas labai rimtai žiūrysi savo darbą. Aš galbūt pakartosiu kai ką iš to, ką pasakė kolega Poseltas. Be to priminsiu ir tai, ką mes nusprendėme vakar. Nors Kroatija ir Slovenija pasirašė susitarimą, vis tiek šiuo metu situacija yra kritinė. Juk reikia mobilizuoti reikiamą daugumą, kurios reikės sutarimą ratifikuoti. Turime aiškiai pripažinti, Kroatija turi teisę neskubėti, turi teisę pamažu organizuoti reikiamą daugumą, organizuoti konsensusą tarp opozicijos, pozicijos, tam ratifikavimui ruošti visuomenę. G punkte yra minima data. Dėrybos turėtų baigt, būti baigtos iki 10 metų vidurio. Nėra tinkamas e, šis e, pasiūlymas sakau, kad tokios konkrečios datos yra pavojingos, vargu ar visais atvejais įmanoma dėrybas laiku užbaigti. Galbūt čia būtų galima pasirinkti abstraktesnę formuluotę - užbaigti dėrybos kiek įmanoma greičiau. Tegul Kroatija pati nusprendžia, kas yra įmanoma. O jeigu mes įrašysime datą, atrodys, kad mes verčiame Kroatiją dėrybas užbaigti kaip tik tuo laiku. To negalima daryti. Taigi Kroatija yra atskiras atvejis, dėrybas turi savo, turi savo dinamiką. Tai galbūt nieko tokio, jeigu dėrybos bus baigtos, pavyzdžiui, vienu mėnesiu vėliau. Nieko baisaus nenutiktų jeigu jos būtų baigtos ne 10 metų viduryje, o šiek tiek vėliau. Be to, 27 punktas. 27 punkte labai teisingai pabrėžiame, ką dar turi nuveikti Kroatija. Pagidaučiau, kad čia būtų atsiž, už, atsiž, užsiminta ir apie atsiskyrimą galbūt nuo buvusios Jugoslavijos. Tai yra sudėtingas klausimas, daugia šalis klausimas, aktualus tiek pačiai Kroatijai, tiek ir jos kaiminėms šalims, pirmiausia toms, kurios dar neturi šalies kandidatės statuso. Taigi visam, visom šiom šalims, galbūt Jugoslavijos iširimo arba atsiskirimo nuo jos klausimas yra labai svarbus. Be to, mes matome, kad Kroatijoje teismai nuteisė įtariamus karo nusikaltelius, tačiau po nuosprendžio pastarieji dinksta. Atsiranda Bosnija, pavyzdžiui, ir ten jaučiasi saugus, neina į kalėjimą. Kitas dalykas, reikėtų dar kartą čia užsiminti apie, apie nekilnojamojo turto aspektus apie žemės knygos arba žemės registro problematiką, nes nuo to priklauso pabėgėlio grįžimas. Ačiū. E, Ačiū labai. Aš irgi kolegą Svobodą noriu pasveikinti su šiuo pranešimu. Esu patenkintas tuo, kad vakar Stokholme pavyko pasirašyti atitinkamą sutarimą ir tai, ką pasakė ponas kolega Kačinas, tikiuosi, nereiškia, kad jo šalyje bus bandoma naujų kliučių kurti. Ko gero reikia prieiti prie tokios situacijos, kai dvišalėmis problemomis nėra dangstomasi bandant trukdyti įstoti Europos Sąjungą. Kaip tik narystė ES turi padėti išspręsti egzistuojančias problemas. Nes kitu atveju susidursime situaciją su galbūt nuvažiuojančiu traukiniu, kai traukinyje sėdintis nenori priimti peronų dar bėgančiųjų ir bandančių patekti į šį traukinį. Taip nebūtų sąžininga. Kroatija, kaip ne valstybė narė, ko gero yra kitoje situacijoje, bet vis tiek turi teisę kelti tam tikrus reikalavimus ES valstybei nariai. Todėl mes e, turėtume sąžininkai elgtis su busimomis valstybės narimis. Kolega Poseltas, pavyzdžiui, kalbėjo apie bendradarbiavimą su tarptautiniu tribunolu. Dėrybos su Kroatija prasidėjo vėliau nes buvo ieškoma Kroatijoje to asmens, kurio nebuvo joje, kuris buvo Kanarų salose. Ir dabar nėra randama tam tikrų protokolų. Ir vėlgi tuo lik ir bandoma naudotis dėrybams vilkinti. Man susidaro štai toks įspūdis. Kiekviena šalis turėtų būti vertinama pagal savo pasiekimus. Ir yra bandoma sukurti tam tikrą sąryšį su kitomis dėrybomis, tačiau negalima Kroatijos automatiškai sieti su dėrybomis su kitomis šalimis. Todėl pagėdaučiau, kad tokie klausimai nelemtų dėrybų baigties. Kolega Svoboda pranešime sako, kad valdymo korupcijos e, srityje dar ne viskas yra gerai. Ta vakar pripažino ir Kroatijos vyriausybės atstovas. Tačiau ta pažanga turi būti Kroatija daroma ne ES labui. Ta pažanga yra aktuali ir bus naudinga pačiai Kroatijai, jos gyventojams. Pakanka pažvelgti į viešosios nuomonės apklausas kaip nepalankiai Kroatijoje yra vertinama ES. Tai galbūt reikia aiškinti piliečiams, kad reformos daromos ne dėl ES, bet dėl to, kad jie patys neskestų korupcijos ir neteisėtumo liūnę. Taigi raginčiau Kroatiją nedelsiant priimti reikiamų sprendimų, kad iš tikrųjų kitais metais būtų įmanoma užbaigti dėrybas. Ačiū. Grazie, honorevole Blok. Dėkuoju ponui Brokui. Pone Pak. Elmaras lyg ir daug ką pasakė, tačiau aš gal kiek griežčiau netgi suformuluočiau. Ačiū Elmarai. Tikrai keista, kad šiuo klausimu mes kaip ir sutarėme. Noriu priminti, pirmiausia, teisingumo srityje. Prieš keliarius metus Kroatijoje pertvarkius e, vyriausybę, atsiradus naujam vidaus reikalų, policijos ministrams e, buvo pasitesmės pažangos. Taigi tikrai situacija gali būti ir geresnė, bet Kroatija eina teisinga linkme bet kokiu atveju. Dabar bendradabiavimas su Hagos karo nusikaltėlių tribunolu. Kaip neatsakingai yra elgiamasi su šiuo klausimu šio bendradarbiavimo yra dangstomas siekiant vilkinti Kroatijos prieimimą. Neminėsiu šalių, tačiau viena valstybė narė nuolatos e, baksnoja pirštu į šį klausimą, sakydama, kad Kroatija dar nepakankamai bendradarbiausi, tai manau. Priešingai, manau, kad Kroatija pakankamai bendradarbiauja yra surasti visi ieškami asmenys, net ir jeigu buvo Fuerteventūroje. Be to tie dokumentai, kurių dabar reikalavome iš Kroatijos, eina kalba apie dokumentus, apie karą, per kurį Serbija bandė užgrobti Kroatiją. Tikrai per karą, ko gero, nebuvo daug dokumentų, tai buvo kaip ir spontaniškas, žaibiškas karas, taigi, ko gero, kai kurių dokumentų net ir nebuvo, net ir nėra. Kai kurie dokumentai galbūt buvo sunaikinti, Iš dalies tą pripažino pati Kroatijos vyriausybė. Tačiau šitą vyriausybę, juk tuo metu, kai vyko karas, nevadovavo šaliai. Ir jeigu ta vyriausybė dabar konstatuoja, kad dokumentų nėra arba dokumentai sunaikinti, tai negalime bausti tos vyriausybės už tai, kad tų dokumentų nebėra. Tikrai mes šiandien iš to galo klausimą sprendžiame. Dabar 2010 metų problema. Mes juk nesakome, kad 2010 metais Kroatija taps narė sakome, gali dėrybos būti baigtos dešimtais metais. Dabar prašyčiau kolegų iš Slovenijos, nebūkite šventesni, šventesni už popiežių. Noriu priminti, kad jūs nuo 98 metų turėjote perspektyvą, net ir neįvykdę visų sąlygų, tapti nariais 2004 metais. Jūs tapote nariais, mes jūs reiname, o dabar tas atsiskirimo klausimas. Tikrai nereikėtų šio klausimo primesti Kroatijai. Slovenija, jūs pati priklausote šiam regionui, jūs patys tikrai esate iš dalies atsakingi už problemas, kurios yra kilę regione. Kaip pavyzdį paminėsiu Ljubljana banką. Pavyzdį tikrai nereikia visos kalties versti vien tik Kroatijai. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Vaigal trims minutėms. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Uh, Ačiū, ponas pirmininkė. Mane šiek tiek stebina mūsų diskusija skirta šaliai kandidatai Kroatijai. Tikrai nekritiška draugystė yra kartais blogiau negu palanki kritika. Ko gero, pastarosios prelegentės pasisakymas nebuvo visiškai korektiškas. Netokioms kalboms vieta šioje salėje. Taigi pagidaučiau, kad komentuojant situaciją Slovenijoje būtų vadovaujamasi objektyviais kriterijais, net ir kalbant apie Slovenijos atsiskyrimą nuo Jugoslavijos. Tuo labiau, kad Slovenija nulatos rėmė Kroatijos pastangas įstoti Europos Sąjungą, mes ir toliau remsime šias pastangas, taigi tikrai nereikėtų čia mūsų kažkaip ginčinių būdų kurstyti. Norėčiau ponui Svobodoj padėkoti, panašiai kaip jam dėkojo ir kiti kalbėjusieji. Manau, kad jis pasirinko labai subalansuotą požiūrį. Dokumente yra tiek pagirų, yra tiek ir kritikos, tiek viena, tiek kita yra reikalinga. Taip pat aš irgi pateiksiu porą kritinių pastabų. Dabar serbų sugrįžimo į Kroatiją klausimas. Šis klausimas, ko gero, iš tikrųjų daug rimtesnis, negu buvo mums sakoma vakar. Tai yra karo palikimo klausimas, turime šį klausimą jautriai spręsti, bet ir pati Kroatija turi labiau domėtis pabėgėlių rūpeščiais. Ponas Kacinas minėjo kitą svarbų dalyką. Ką aš turiu minėję? Nuteistas karo nusikaltelis gali išvykti gyventi į kitą šalį, nors lieka ir toliau Kroatijos parlamento nariu. Kaip pavyzdys minėsiu nuteistą į Glavašą. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pakomentuoti ir į kurį vertėtų atkreipti dėmesį. Kaip žinia, Kroatija kišasi į politinius procesus Bosnijoje taip pat dalis ir Hercegovinos gyventojų dalyvauja Kroatijos valdžios institucijų rinkimuose. Tikrai situacija nėra normali, destabilizuojanti, kelianti problemų. Ir tas problemas kaip tokias įvardyja tam tikros Kroatijos politinės jėgos, kuriams, kurioms tokia situacija nėra naudinga. Pabaigai pasakysiu, kad Kroatijoje bažnyčios kišimasis į politiką bei kurstimas agitacija prieš sutarimą su Slovenija yra nepateisinami dalykai. Dėkoju. Pone Lunaček. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie dvišalio, nenorėčiau kalbėti apie dvišalio pobūdžio problemas tarp Kroatijos ir Slovenijos. Tikrai reikia konstruktyviai diskutuoti. Manau, kad ponos Vabodos e, pranešimas tiek šiuo, tiek kitais aspektais yra labai gerai subalansuotas. Dėkoju kolegai. Matau, rastas geras derinys. Yra ir kritikos, įvardėmas problemos, pavyzdžiui, teisingumo srityje, problemų yra ir kitur, bet nepaisant to yra išsakomas Europos parlamento palaikymas šiai šaliai. Jeigu leistumėte trumpai apie tris dalykus pakalbėsiu. Beje, apie vieną iš šių dalykų mes vakar kalbėjome su šalies užsienio reikalų ministru. Ką aš turiu omenyje? Tai yra skandalinga situacija su žemės e, draugų organizacijos e, Kroatijos kyriaus e, aktyvistais, e, kurie kovo 12-ąją surengė protesto akciją prie ministerijos. Tačiau dabar protesto akcijos dalyviai yra teisiami ir jiems neva dėl gamtos arba aplinkos teršimo grėsia nuo 50 iki 100 tūkstančių eurų baudos. Džiugu, kad ministras vakar patikino bandysias į šalį grįžęs išspręsti šią problemą. Taigi pateiksiu pasiūlymą. Jeigu artimiausių metų nebus teigiamai išspręstas šios ekologinės organizacijos klausimas, tada pateikime pakeitimą 25 punkte. Pareiškime, jog esame labai nepatenkinti tuo, kaip šalyje įgyvendinami aplinkosaugos įstatymai. Negalima jais naudotis, norint užkirsti kelią demokratiniams protesto akcijoms. Taigi Galbūt dar pažiūrėkime, kas gero nutiks šalyje artimiausiamis savaitėmis. Kitas dalykas. Džiugu, kad Hanesas Svoboda neignoravo mažumų. Tiesa, su serbų mažuma yra mažiau problemų pastaruoju metu. Taip pat ir Romų bendruomenė susiduria su problemomis. Tačiau negalime užmiršti homoseksualistų problemų kurias dažnai savo ataskaitose mini ir komisaras Renas. Tikrai manau, kad diskriminacija lytinės orientacijos pagrindų yra paplitusi daug kur. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę lankiausi Jotkalnyje, dalyvau konferencijoje, taigi siūlyčiau, kad ir šiame pranešime būtų užsiminta apie tai, jog šioje šalyje turi būti gyventos kovos su diskriminacija priemonės. Toliau. Paskutinis sakinys, ponas pirmininkė. Kroatija vaidino teigiamą vaidmenį Bosnijoje, kadangi ji teigiamai įtakoja Bosnijos kruatus. Taigi siūlyčiau pateikti vėlgi pakeitimą, raginant Kroatiją ir toliau vaidinti konstruktyvų bei stabilizuojantį vaidmenį Bosnijoje derantis dėl naujos konstitucijos. Dėkuoju. Ponas Rangorakis, trims minutėms. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau pasakyti porą pastabų dėl ponos Svobodos pranešimo. Šiaip aš kalbu delegacijos, bet ne frakcijos vardu. Mums atrodo, kad mes turime balsuoti prieš šį dokumentą, kadangi šiame dokumente nėra aiškiai išdėstoma, ko iš įstojimo gali tikėtis Kroatijos gyventojai bei darbininkai. Manau, kad didelę krizę šiuo metu išgyvena didžiosios įmonės ir pirmiausia rytų Europoje tai sąlygojo didžiulė, didžiulį nuosmukį. Todėl mes manome, jog reikia balsuoti prieš šią rezoliuciją. Tuo labiau, kad pačioje šalyje yra nepasitenkinimas stojimu į ES. Taip yra tiek dėl krizės, tiek ir dėl to, jog manoma, kad Kroatija integruojama į ES nedemokratiškais metodais. Ar nebūtų galima, pavyzdžiui, surenkti referendumo Kroatijoje dėl stojimo? Tačiau tokia teisė net nėra numatyta. Taigi, atsižvelgdami į tai, kas buvo pasakyta, manytume, jog balsuosime priešą. Realiai jau dviejus metus šalies visuomenė yra neigiamai nusistačiusi stojimo į ES atžvilgiu, vyrauja labiau neigiamos negu teigiamos nuomonės. Dabar konkrečiai apie šį dokumentą. E papunktis jame minimas sustarimas tarp Kroatijos bei Slovenijos. Tiesą sakant, šis susitarimas te bus įgyvendintas tik tai remiant ESBO. Dabar 12 punktas. Jeigu čia sakoma, jeigu negalima koreguoti antrojo pasaulinio karo išdavo, tai irgi nėra tinkama formuluotė. Bet to, brangus kolegos, turime suprasti, jog eina kalba ne apie dvišalę, bet apie globalinę problemą. Dėkuoju, dabar tris minutės ponui Kukan. Ačiū, pirmininkė. Man trijų minučių neprireiks. Labai dėmi klausiausi pono Posalto, jo raginimu kurį jis išdėstė labai aiškiai, labai lakoniškai. Būtų puiku, jei ponas Posultas sakytų tokius pat kriterijus ir pats savo. Dabar apie rezoliucijos projekto tekstą, kurį parengė ponas Svoboda. Manau, kad tai yra gerai suderintas, subalansuotas tekstas. Jis tinka ES institucijoms, bei manau, kad suteiks vilties ir įkvėpimo Kroatijai ir Slovenijai. Taigi aš jam pritariu. Dėkoju. Ponas Posaltas paprašė, kad jam būtų leista sureaguoti jūsų pastabą. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš nesakiau, kad reikia trumpai kalbėti, vargo būtumėt patikėję manimi. Tiesiog manau, kad teksto trumpinti nereikia, nereikia papildomų pakeitimų tenkti, teikti. Dabar kolega Lunačekai, kaip tik tai juk yra susiję su tuo nediskriminavimu, šio aspekto nereikia minėti. Tie bendro pobūdžio dalykai turi būti perkelti į bendrojo pobūdžio pranešimą ir neminime atskiruose pranešimuose. Kolega Brokas savo metu tokią procedūrą nustatė. Iš tikrųjų, į bendrąjį dokumentą talpinkime bendrus dalykus ir Kroatija be abejo turi atitikti visų ES reikalavimus, tame tarpe ir nediskriminavimo srityje. Čia jokie specialūs reikalavimai nekaliami. Dabar Kroatijos bei Slovenijos reikalai. Kolega Vaigelė, jūs tikriausiai neužmiršote, per karą lankiausi Slovenijoje, lankiausi Kroatijoje. Ne Kroatija užpuolė tuo metu Sloveniją. Jugoslavijos liaudės partijų kariuomenė, armija pirmą užpuolė Sloveniją, po to Kroatiją. Turime suprasti, jog jūs tuo metu kaip ir vienoje valtyje sėdėjote. Dabar dėl asociacijos. Jeigu mes tuo metu būtume sakę, priimsime Sloveniją tik po to, kai bus išspręstas sienos klausimas, to jūs reikalaujate vakar kitoms kandidatėms. Tai sutikčiau su kolega pak tikrai galbūt nepersistenkime, nebūkime šventesni už popiežių. Eh, Gerai, dėkuoju ponui Posaltui ir dar dvi minutės ponui Vaigal, kuris norėtų sureaguoti į pono Posalto pasisakymą. Dėkuoju, man dviejų minučių tikrai neprireiks, užteks ir vienos. Pone Posaltai, sutinku su jumis, kad Kroatija ir Slovenija buvo karinės invazijos aukos, kad jas užpuolė diktatoriškai valdoma Jugoslavijos liaudės armija. Tačiau antruoju klausimu Slovenija įstojo į ES beveik išsprendusi sienos nesutarimą su Kroatija, palatinkamą sutarimą. Kaip žinote, į tai atsižvelgia Europos Sąjunga ir tai yra esminis skirtumas lyginant situaciją anksčiau ir dabar. Ačiū. Grazie, onorevole Weigel. Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms, o dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Atstovai poniai Aleksandrai Grahė. Tikiuosi, kad gerai ištariu jūsų vardą. Na, jūs esate vienas iš turėtų žmonių, kurie teisingai ištarė mano pavardę. Beje, turiu jums iš karto pranešti, kad tai yra mano trečiojo darbo diena ir jau yra antrasis apsilankimas Europos parlamente. Tai dar kartą parodo, kad bendradarbiavimas Europos parlamentu yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Dabar norėčiau išsakyti keletą pastabų Klausydamasi e, šių, šios diskusijos, pagalvoju, kad iš esmės mūsų tikslas yra to, toks pat. Mes norime, kad dėrybos su Kroatija dėl stojimo Europos Sąjunga būtų pradėtos netrukus ir kad visiems aišku, kad Kroatija turėtų įvykdyti keliamus narystės kriterijus. Visi dėl to sutarėme. Ir manau, kad iš esmės viskas klostosi gan gerai. Prezidento Kosaro ir Pahor pasirašytas susitarimas buvo teigiamas žingsnis. Ir tai, kas įvyko vakar, tai taip pat buvo labai geras ženklas. Tai yra labai naudinga tiek e, Slovenijai, tiek Kroatijai, tiek Europos Sąjungai. Europos parlamentas ir komisija turėtų paraginti abi šalis kuo skubiau ratifikuoti šį susitarimą. Tai yra svarbu, nes vakar mes džiaugiamės tuo, kad šis susitarimas pasirašytas, o šiandien turime pasakyti, kad beje, reikia ir kuo skubiau ratifikuoti šį susitarimą. Toliau. Kruatija turi dar pasistengti tam, kad ištaisytų padėti keliose sritise. Daug kas apie tai šiandien kalbėjo. Šios sritis yra teismai, viešoji administracija, kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, tautinių mažumų teisės, kova su priekyba žmonėmis, karo nusikaltimai ir, leidi, ir užtikrinimas, kad tarptautinis tribunolas galėtų gauti visu, visus jam reikiamus dokumentus. Tam reikia politinio įsipareigojimo, politinio pasirežimo. Uh, mes politinės valios kovoti su korupcija jau, pamatom, jau matėme ir dabar turime reikalauti, kad būtų stiprinami administraciniai gebėjimai tam reikalingi. Ir beje, vėlgi matome teigiamų poslinkių šioje srityje. Taigi situacija keičiasi ir mes lauksime tolesnių rezultatų. Taigi politinės valios jau esama, Bet dabar reikia, kad būtų sustiprintos pastangos stiprinti administracinius gyvėjimus. Toliau. Pabėgėlių problema. Tai yra ne perkeltųjų asmenų šaly, šalies viduje problema, bet pabėgėlių, kurie atvyksta iš kitų kaimininių šalių problema, kuri yra labai aktuali. Ir be abejo, ją reikėtų aktyviau spręsti tarptautinis baudžiamasis tribunolas. Norėčiau, kad Europos parlamentas daugiau dėmesio skirtų šiam klausimui, kadangi, kai mes pradėsime dėrybas e, dėl 23 dėrybų skyrius, kuris beje yra svarbiausias dėrybose su Kroatija, mums reikėtų, kad visi reikiami dokumentai jau būtų uh, tribunolo rankose, nes jei taip nebus, tai situacija bus tikrai nepriimtina. Kroatija turi daryti viską, kad pateiktų šios dokumentus tarptautiniam tribunolui. Daugiau komisija nieko negali šių klausimų pasakyti. Tiesiog reikia pateikti šios dokumentus ir tiek. Toliau. Mums atrodo, kad e, pono Svobodos parengtas e, pranešimas yra gerai parengtas, gerai sudarytas, jis yra gerai subalansuotas. Ir mes esame dėkingi Europos parlamentui už tokios kokybės pranešimus. Dėkoju. Ar pranešėjas norėtų sureaguoti trumpai? Nes laiko nedaug turime. Norėčiau informacijos pateikti kolegams bei paprašyti. Taigi tie kolegos, kurie yra iš prieš šią rezoliuciją, pasakysiu, kad Kroatijoje gali būti rengiamas referendumas. Dabar, brangus kolegos bei kolegės, abu premjerai vakar pasirašė sutarimą. Taigi tarp Slovenijos bei Kroatijos vyrauja gera atmosfera, gera nuotaika. Tikrai dabar nereikia mums čia neva ginčytis atstovaujant ginančių šalių interesus. Pasinaudokime tą atmosferą, tą palankę progą, kad padėtume abiems šalims ratifikuoti šį sustarimą. Grazie, onorevole Svoboda. Qualche informazione definitiva sulla procedura. Dėkoju. Dėl procedūros. Gruodžio 8 yra galtinis terminas pakeitimams, balsuosime sausio 26-27 komitete, o vasario mėnesį svarstysim šį dokumentą plenarniai sesijai. Ačiū visiems už diskusijas, eikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2009 buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos. Pranešėjas ponas Taler. Suteiksiu jam žodį prašyčiau apsiriboti penkiam minutėm. Ačiū, panas pirmininkė. Brangus kolegos, norėčiau trumpai Jums e, pranešimą pristatyti. Beje, praėjusią savaitę ir aš dvi dienas lankiausi Skopijoje. Apsilankimas labai padėjo man rengiant šį pranešimą tiesiog galėjau susipažinti su situacija, sustikau su šalies prezidentu, vicepremjeru, parlamento vadovu, taip pat sutikau su svarbiausiais partijų bei parlamento lyderiais. Kalbėjau su tais, kurie tikrai priima tuos sprendimus, nuo kurių priklausys, ar buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija galės greičiau įstoti Europos Sąjungą. Ši valstybė jau ketverius metus turi šalies kandidatės statusą, praėję metai ko gero buvo patys sėkmingiausi šiai šaliai. Pasiekta daug kur pažangos, tiesa, kai kur buvo ir tam tikro regreso. Ši šalis pirmoji įvykdė kriterijus leidžiančius liberalizuoti vizų režimą. Be to, spalio 14 dieną Europos komisija paskelbė rekomendaciją pradėti stojimo dėrybą su šia šalmi. Be to, užmėgsti diplomatiniai santykiai su Kosovu taip pat yra demarkuota siena tarp Makedonijos bei Kosovo. Tikrai tai yra didžiuliai pasiekimai kurių siekiant prireikia dėlės politinės valios. Pirmiausia, Europos komisijos rekomendacija sukėlė euforijos bangą šioje šalyje. Pagal apklausas netgi 96 procentai gyventojų yra už įstojimą Europos Sąjungą. Taigi matome, jog atsi, susikūrė nauja situacija Tuo labiau, kad praėjusiu metu balandį ši šalis nebuvo priimta į NATO ir tuo metu šalyje vyravo labai niūrios nuotaikos. Dabar šalis yra istorinėje kryškelėje. Taip, kaip mes remiame Kroatiją, jai stengiantis įstoti į ES, tai taip pat turėtume paremti kitame Balkanų gale pietinėme Balkanų pakraštyje paremti buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Kitas svarbus veiksnys - nauja Graikijos vyriausybė. Matoma, jog yra stengiamasi tiek integruoti, tiek stabilizuoti Balkanų regioną. Taigi šios palankios progos mes negalime praleisti. Pranešimas turėjo būti trumpas. Sutinku, reikėtų trumpai ir aiškiai formuluoti. Pranešime, ko gero, išdėsit svarbiausi aspektai. Yra išaiškinama politinė situacija, matome, jog politinės partijos siekia narystės, yra pasiektas nacionalinis sutarimas dėl įstojimo Europos Sąjungą. Šalyje kovojama su korupcija, labai aiškiai ten yra suvokiama, jog tikrai dar nėra pasiekta galtinė pergalė kovoje su korupcija, bet pažangos vis tiek jau pasiekta. Geriau veikia ir parlamentas, kai kuriais atvejais netgi per greitai įstatymai kepami. Kita vertus, net ir opozicija mano, jog situacija šalyje yra daug geresnė. Pavasarį įvyko vietos valdžios bei prezidento rinkimai. Tie rinkimai irgi buvo, sakyčiau, sėkmingi Tiesa, jie galbūt nebuvo idealūs, bet bet kokiu atveju geresni negu ankstesniai rinkimai. Norėčiau pabrėžti dar vieną aspektą. Yra visiškai įgyvendintas Ohrido pagrindų sutarimas. Bet to bandoma atsisakyti provokuojančių simbolių. Nes nenorima išbalansuoti trapių etninių santykių. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti Makedonijos enciklopediją, sukėlusią didžiulę albanų nepasitenkinimo bangą. Pasiekta pažangos teisinės valstybės kūrimo srityje, ne viskas gerai, bet situacija kasdien gerėja. Taip pat efektyvesnis yra viešasis valdymas, problemų tiesa kyla dėl žiniasklaidos nepriklausomumo bei pluralizmo. Žiniasklaida privati, bet nepakankamai pluralistinė. Taigi tą noriu pabrėžti. Taigi Makedonija turėtų pasistengti ir aktyviau kovoti su atskirų grupuočių, tame tarpe moterų diskriminacija. Mano galva, prastoje situacijoje šioje šalyje yra pirmiausia tekstilės pramonės sektoriaus darbuotojai didžiulis nedarbas, bet vėlgi bendrai paėmus ekonominę situaciją arba vertinant uh, ūkio klimatą, šalyje situacija yra žymiai geresnė negu anksčiau. Taigi, be etninių santykių buvusiai Jugoslavijos Respublikos Makedonija yra svarbi, svarbus santykiai su kaiminėmis šalimis puiku, kad bus liberalizuotas vizų režimas su šia šalimi. Tada žmonėms bus lengviau keliauti, bus lengviau integruotis į Europą. Taip pat puiku, kad sprendžiami ginčiniai klausimai su Kosovu. Yra tam tikrų problemų kurios minimos prieš paskutinėme bei paskutinėme punktuose. Ta problema susijusi su tam tikrų su savo šaknų galbūt paieška gilioje senovėje. Ta problema aktuali tiek Makedonijai, tiek kaiminio šalims, taigi pagidaučiau, kad šiame regione būtų daugiau akcentuojama tolerancijos svarba. Ačiū. Ačiū, ponai Taler. Pradėsime diskusijas. Prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės, nes laiko tikrai nebeturim daug. Jungtinio parlamentinio komiteto santykiams su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija pirmininkas ponas Hacimarkakis. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui pranešėjui. Pirmiausia, raginimas e, vadovautis tolerancijos principais, stiprinti tarpusavio supratimą, tai tikrai puikus dalykai. Pranešimas e, sąžiningas, teisingas, subalansuotas, tai ką jūs kalbėjote apie tą galbūt šaknų paiešką yra labai iškalbinga. Nenorėčiau. Norėčiau pasveikinti šią šalį bei jos gyventojus, jos vyriausybę su tuo, kad yra įvykdyti esminiai stojimo kriterijai. Taip pat sakėte, kad šalyje egzistuoja euforija. Bet šalyje yra atsiradusi nauja situacija. Tuo labiau, kad Graikijoje suformuota socialdemokrato, socialdemokrato papandrėjų vadovaujama vyriausybė. Taigi šią unikalią progą turime pasinaudoti. Kaip ir minėjo Taleris, reikia užtikrinti, kad būtų iki galo gyvenęs Ohrido sutarimas. Jūs minėjote tas provokacijas, kurios galėtų būti galimos. Tieos provokacijos minimos 6 bei 19 punktuose. Dabar ekologija. Tai be vizo žmonėms, ko gero, yra aktualiausia ekologija. Yra teršiamos upės, teršiami ežerai, dėl to kyla problemų ir kaiminėse šalise. Tai galbūt jau anksčiau galėtume arba nelaukiant įstojimo pritaikykime šiai šaliai tam tikras ES priemonės aplinkosaugos srityje. Konkrečiai apie stojimą bus diskutuojama gruodį ir Europos parlamentas, kaip sako pranešėjas, turėtų paraginti tarybą priimti teigiamą sprendimą. Suprantame, kad taryba dar nėra iki galo apsisprendusi, bet savo veiksmuose galvokime apie tai, kas aktualu vietos lygmenių žmonėms, Taigi, dar nelaukiant stojimo, spręskime vizų bei aplinkosaus klausimus su šia sritimi. O šiaip ačiū pranešėjui. Ačiū ponui Hatsimarkakis. O dabar pane Kopa. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pono Talerį, parengusi šį dokumentą. Tikrai regione jūs labai teisingai atsižvelgiate į naują situaciją. Mano valstybės pozicija yra akivaizdi, daugelis politinių partijų laikosi vieningos linijos dėl to, kaip reikėtų spręsti žinomą problemą. Tikrai reikia pradėti aktyvesnį dialogą, energingesnį dialogą, bet to ir praeitie Mes esame nekartą akivaizdžiai išdėstę savo teigiamą poziciją. Ir dabar galime pakartoti, jog reikia liberalizuoti vizų režimą su šia Balkanų šalimi. Tenka apgailestauti, jog buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje dar neatsikratyta tam tikrų nesveikų dalykų. Ir tai ko gero įtakoja šio šalies poziciją tiek mūsų šalies atveju, tiek ir Bulgarijos atžvilgiu. Taigi turime rasti būdą, kaip išspręsti tą nelaimingą ginčą kuris mus kaldo. Svarbu čia ko gero vadovautis pasitikėjimu, o bus pasitikėjimo išspręsime ir tas problemas, kuris dar nuodija mūsų santykius. Kolega Džanaku per 2 minutį. Ačiū, ponė Janaku, 2 minutės. Ačiū, ponas pirmininkė. Noriu pasveikinti pono kolegą Talerį ir padėkoti, pasveikinti su tomis pastangomis, kurių buvo imtasi rengiant šį dokumentą. Ataskaitoje konstatuojama, jog yra pasiekta pažangos daugelį sričių. Taip pat ir Europos komisija pabrėžė, jog viena svarbi problema dar nėra iki galo išspręsta. Ši problema susijusi su korupcija. Jau 20 metų Graikija ir Makedonija nesutarė vienu žinomu klausimu. Ko gero atėjo laikas vienaip arba kitaip išspręsti šį ginčą dėl pavadinimo. Sakoma, ne va tai esas ginčia dėl pavadinimo, bet taip negalima sakyti. Tai yra nesutarimas dėl istorinių faktų traktavimo, dėl istorinių faktų naudojimo. Tuo labiau, kad eina kalba apie tam tikrą neegzistuojantį darinį. Taigi spręskime problemą taip, kad ateityje nebekiltų jokių problemų. Mes tikrai nebijome savo kaimynų, tačiau manome, jog reikėtų rasti šiai šaliai trumpą pavadinimą, kuris būtų įmanomas e, visai vartoti. Visose kontekstuose. Tikrai šalims kandidatėms e, yra taikomi vairūs kriterijai. Kroatijos pažanga, pavyzdžiui, vertimo pagal tai, ar vyras bendra kalba su Slovenija. Tai galbūt kažką panašaus pritaikykime ir buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Be abejo, reikia demonstruoti solidarumą, reikia šią šalį remti, reikia stengtis problemas spręsti. Tačiau negalime izoliuoti šios šalies, nes tai būtų nenaudinga ne tik jai, bet ir visai ES. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjui. Ačiū. Dabar žodis ponai Kovačev. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną kolegą Talerį, parengusi labai subalansuotą, sąžiningą, teisingą pranešimą. Taip pat noriu pasidžiaugti tą pažangą, kurios siekdama integracijos Europos Sąjunga pasiekė buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Pažanga pasiekta politinėje, socialinėje, ekonominėje sferoje. Taip pat sutinku su pono Broko žodžiais. Dabartinės valstybės narės neturėtų kelti neįveikiamų kliučių busimoms valstybėms narėms. Taip pat paramos stojimui strategija turėtų stiprinti regioninį bendradarbiavimą bei dialogą su kaiminėmis šalimis. Taigi tikiuosi, kad netrukus ši šalis sužinos, kada su ją bus pradėtos dėrybos. Tiesa su sąlyga, kad bus išspręstos tos problemos, kurios dar egzistuoja tarp jos ir kitų kaiminių šalių. Ir praėjusios kadencijos parlamente esame nekartą sakę, jog yra jautrių, skaudžių ir Bulgarijai klausimo, pavyzdžiui, vadinamosios kurstomosios kalbos, kurios yra platinamos žiniasklaidoje. Taip pat jums nepatinka šiek tiek istorijos vadovėliai, kadangi juose randame negražių atsiliepimų apie kaiminę šalis ir nepagidautume, kad tokie tokios teisės išliktų tose dokumentuose. Be to pagidautume kartu su šia šalimi švęsti arba paminėti tam tikrus istorinius įvykius, dėl to pateikiau ir savo pakeitimo. Šiaip nuoširdus ačiū kolegai Taleriui. Ačiū, ponai Kovačiev. O dabar žodis ponai Kirilov. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Man irgi atrodo, kad yra tam tikrų kliučių procese, tačiau reikia tas kliūtis šalinti. Labai svarbu ir tikimės, kad kartu su kaimynais, Makedonijos kaimynais išspręsime vizų problemas, supaprastinsim viz, režimą. Ir visi tuomet supras, kad Makedonija yra apsupta ne vilkų ir ne priešų. Stojimo proceso esmė turėtų būti procesai vykstantys šalies viduje, reikėtų padėti vykdyti tuos procesus. Pritariu tam, ką sakė kolega iš Graikijos. Kai stebiu diskusijas dėl pavadinimo, suprantu, kad tai nėra susiję su pavadinimu, juk Bulgarija buvo pirmoji, kuri pritarė tokiam oficialiam pavadinimui. Vis dėlto problema kyla kitur. Yra problemų dėl tų neapykantos e, kalbų, supriešinimo vadovėlių ir matome, kad aktyvėja tokios nacionalistinės kalbos ir pasisakymai. Visą tai tikrai nėra naudinga ir mes turėtumėm dirbti kartu ir išspręsti tas problemas. Priešingų atveju na, atrodys, kad yra kuriama kažkokia neapykanta ir nukentės kaiminiai santykiai. Dėkoju pranešėjui, kuris įtraukė 19 pastraipą į tekstą. Vis dėlto turime suvokti, kad yra rizika, jog didėjęs įtampa tarp kaiminių valstybių, ta rizika išlieka ir reikėtų nepamiršti šio aspekto. Ačiū. Ačiū, ponai Kirilov. Dabar žodis ponai Tanak. Ačiū pirmininkė. ECR frakcija taip pat pritarė Taler pranešimui. Mes esame Makedonijos draugai. E, tokiais buvome ir praeitoje kadencijoje. Aš pats esu buvęs šešėlinių pranešėjų panašiais klausimais ir greitų laikų vyksime į Skopiją. Dėkoju pranešėjui už puikų dokumentą, taip pat sveikinu ir šalį dėl jų pastangų kovoti su korupcija ir aš pats greit laiku susitiksiu su Makedonijos atstovais, beje nesenai Strasbūrė buvau susitikęs su Makedonijos parlamentarų delegacija ir prašiau jų kreiptis į savo vyriausybę ir paprašyti, kad jį oficialiai paskelbtų, jog neturi jokių teritorinių reikalavimų dėl teritorijų esančių kaiminėse šalise. Ir na, tai, kad yra pasikeitus vyriausybė Graikijoje, tikrai yra teigiamas reiškinys ir reikėtų ieškoti sutarimo su nauja Graikijos vyriausybė. Na, iš išorės viską žiūrint, kartais situacija atrodo netgi gan komiška, kai graikų nacionalistai aiškina, jog Makedonija yra didžiulė grėsmė Graikijos valstybei. Tai tikrai jokinga turint galvoje, kad Graikija yra NATO narė. Na, aš tikiuosi, kad rekomendacijos, kurias yra pateikusi komisija dėl dėrybų pradėjimo, bus patvirtintos taryboje gruodžio mėnesį. Taip pat tikiuosi, kad bus susitarta dėl vizų liberalizavimo. Uh, mechanizmo, nes tai taip pat pagerintų santykius tarp Makedonijos ir ES. Ačiū ponai Tanak. Dabar žodis ponai Posalt. Ačiū ponas pirmininkė. Galiu tik sutikti su kolega Hacemakakiu iš buvusios Prancūzijos kolonijos Saro. Uh, Noriu Kona Benditą pacituoti, kuris labai teisingai pasakė, Makedonija yra Makedonija yra Makedonija. Taigi gal atėjo laikas liautis žaidus su tuo pavadinimu. Prancūzija yra Prancūzija ir vien tuo nepretenduoja į Frankfurtą arba Bavarijos Franko srityje. Galicija, pavyzdžiui, Ispanija yra Galicija ir nepretenduoja į Galiciją Lenkijoje. Didžioji Britanija yra Didžioji Britanija ir pretenduoja į Britanijos provinciją Prancūzijoje. Tai gal imkime ir liaukime žaisti su šiais pavadinimais. Prangus kolega, aš jūs labai gerbiu. Tačiau teikti, kad makedonai kaip etinė grupė neegzistuoja, nėra teisingas. Mano motina kilusi iš Austrijos. Austrija tūkstantį metų buvo siejama su daugia, daugia nacionalinė valstybė ir tik 20-ame amžiuje atsirado atskira Austrijos valstybė. Tačiau niekas neabejoja, kad egzistuoja Austrai. Viskas svar, svarbu tai, kaip žmonės save suvokia. Ir jeigu makedonai save suvokia kaip makedonus, tai galbūt nereikėtų mums pašaliečiams nurodinėti jiems, kaip save vadinti. Tuo tik kurstame nesantaiką. Taigi džiaugiuosi, kad kolega Taleris minėjo apie tą antikos dalyką, irgi buvo ginčiamasi, ar Karolis Didysis buvo vokietis ar prancūzas. Nei jis vokietis buvo, nei prancūzas. Dabar Achenė yra teikiama Karolio pirmojo arba didžiojo premija, bet jau nekam nebekyla dėl to problemų. Tai gal po kiek laiko nebesiginčysime ir kas buvo Aleksandras, ar makedonietis, ar didysis. Ačiū. Ačiū, žodis ponui Angurakis. Ačiū, ponas pirmininkė. Su pavadinimu arba komentuojant pavadinimo aspektą buvo pasakyta daug įvairių dalykų. Pačiame tekste yra kalbama apie buvusią Jugoslavijos Respubliko Makedoniją, o posėdėje daug kas naudoja trumpesnę pavadinimą, tik Makedonija. Be abejo, mes turime padėti, turime visi pasistengti, kad Balkanuose būtų bendradabiaujama, kad regionas būtų stabilesnis, draugiškesnis. Tikrai tai nėra lengva. Yra įvairūs ekonominiai interesai, rusai, amerikiečiai, energetika, Tikrai visi šie aspektai apsunkina problemos sprendimo paiešką, bet mes norime aiškumo, norime stabilumo ir jį pasieksime, jeigu vadovausimės aiškiais principais. Ir tikrai čia nereikia bandyti vadovautis kažkokiais antikiniais senais dalykais, Norint e, būtų galima pateikti tūkstančius argumentų. Jau 20 metų mes ginčijomės dėl šio klausimo ir nesame pasistumėję nei per žingsnį priekį. Bet to rinktinės tautos bandė šį klausimą spręsti. Tačiau, ką žino, ar rinktinės tautos e, išspręs šį klausimą. Tai nėra grinai pavadinimo klausimas, tai nėra sienų klausimas, tai labiau etinių grupių klausimas. Taigi galbūt 14 punktą būtų galima dar kiek papildyti, be kita ko įtraukiant į moteris bei darbuotojus. Ačiū dabar ponas Brokas, dvi minutės. Ačiū labai. Komisijos pažangos ataskaitoje yra konstatuojama. Mūsų aptariama šalisa pasiekė esminės pažangos. Ko gero, tai yra tas atspirties taškas, leidžiantis rimtai galvoti apie šalies kandidatės statusą. Bet norėčiau šiek tiek patikslinti kolegą Poseltą. Abi šalis turi siekti problemų išsprendimo. Nesukelkime įspūdžio, kad mes remiame neva vieną tik šalį. Neremkime tų elementų tam tikrose šalise, kurios yra prieš sustarimą. Prancūzija nėra Prancūzija. Prancūzija yra Prancūzijos Respublika, tik jos taip niekas nevadina. Tai galbūt būtų galima štai ką padaryti tegul sutinka Makedonijos vyriausybė su kiek įmanoma ilgesniu pavadinimu. Kuo ilgesnis pavadinimas bus, tuo mes ištingumo naudosime supaprastintą pavadinimą Makedonija. Vokietija irgi nėra Vokietija, yra Vokietijos federacinė respublika, bet dėl paprastumo, dėl tingumo visi mus vadina Vokietija. Tai galbūt ir čia pasirinkime kiek įmanoma ilgesnį pavadinimą, o tada dėl paprastumo bus vartojama trump, trumpa versija. Be to, Graikijoje šį klausimą kursto ne vien tik nacionalistai, bet ir socialdemokratai, konservatoriai. Taigi, kažin, ar tikrai verta į Graikiją vedančią autostradą vadinti Aleksandro didžiojo vardu. Galbūt būtų galima čia penkerius metus palūkėti. Taip pat galbūt galima irgi palaukti porą metų prieš aukštiems užsienio svečiams įteikiant Aleksandro didžiojo uh, atvaizdą ar, arba, arba biustą. Tikrai tuo nereikia aštinti situacijos. Grazie, Brok. La parola per due minuti alla... Dėkoju, ponui Brok. Dabar žodis poniai Lunačiak. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, trumpai pakambėsiu apie pavadinimą to šalies, kurią mes aptarinėjame. Teisingai, ponas Brokas čia išsisuko. Taigi, esu to šalies pilietė, kurie tik neseniai turi tą tikrai pavadinimą - Austrija. Tiesa, ir prieš antrąjį pasaulinį karą kai kas mane, kad Austrija yra atskira savarankiška valstybė. Taigi, tapatybės arba tapatumo, identiteto klausimas yra sudėtingas ir pas mus. Ir Austrijoje nėra paprasta. Tikrai praėjo šiek tiek laiko, kol žmonės priprato save vadinti Austrais. Tačiau ko aš nesuprantu? Graikijoje, man atrodo, žmonės bijo nors turi didžiulę istoriją, kad šiaurėje esanti didelė šalis pasivadins tam tikrų pavadinimų. Taigi tos baimės graikijoje aš negaliu suprasti. Makedonijos vyriausybė, kaip ir sakė Brokas, tikrai turėtų parinkti viešuose pasisakymuose reikiamą toną ir bereikalą nekurstyti nacionalistinių aistrų tikrai toks Makedonijos elgesys neleidžia sustiprinti pasitikėjimo. Dabar trumpai pakomentuosiu pono Talerio pranešimą. Jame yra daug gerų dalykų, tuo aš džiaugiuosi. Tačiau, ponas Talerį, pagidaučiau vieno papildomo dalyko šiame pranešime. Jau praėjusioje rezoliucijoje buvo sakyta, dvišaliai santykiai negali trukdyti pradėti stojimo dėrybų. Taigi ir mūsų pirmininko Albertinio pranešime tokia formuluotė figuruoja. Atitinkamai tą patį dalyką užfiksuokime ir čia. Dėl 15 bei 16 punktų. ES turi investuoti į viešojo transporto infrastruktūrą, o ne tik Makedonijos valdžia. Tai yra tikrai būtina kadangi viešasis transportas, visuomeninis transportas yra būtinas piliečiams, taigi tiek ES, tiek Makedonija turi čia prisidėti. Ačiū. Dėkoju, paskutinės kalbėtojas, ponas Kumasakas. Ačiū, ponas pirmininkė. Ko gero yra aišku kaip diena. Bulgarija bei Graikija nėra pačios aktualiausios temos. Tikrai istorija neturėtų trukdyti mums žvelgti į ateitį. Tačiau Balkanuose įvertinant teigiam, teig, tinkamai istoriją galime sudurti ir su istorinėmis grimasomis. Pripažįstu, kad atitinkama šalis pasiekė pažangos. Geriau ten funkcionuoja valstybės valdymo aparatas, yra stabilesnė vyriausybė, Pirmiausia, jeigu mes lygintume situaciją dabar su situacija praeitie. Taigi tikrai ir rinkimai vyko sėkmingiau negu anksčiau, bet vis tiek manytume, kad pranešime per daug rožinė spalva yra pateikiama pažanga. Tuo labiau, kad teismų sistemoje, jų teisingumo sistemoje dar yra sukerojusi korupcija. Be to, Makedonijos vyriausybė teigiama neva yra stabili ir demokratiška. Bet vėlgi prisiminkime, kokius viešus pareiškimus skelbė šios vyriausybės nariai. Ir tie vieši pareiškimai sutrikdė Makedonijos santykius tiek su Graikija, tiek su Bulgarija. Tai yra su dviem ES narėmis. Taigi tokie aukštų Makedonijos pareigūnų pareiškimai tikrai nelengvino šios šalies integracijos į ES. Dabar pavadinimo dalykas. Tikrai problemą reikia kažkaip e, spręsti. Taip pat ir lapkričio 16 yra numatomas dar vienas posėdis, į pagalbą yra pasitelktos jungtinės tautos. Tikėkime, kad vienaip ar kitaip pavadinimo klausimas bus išspręstas. Mes dar pateiksime pakeitimų dėl šio pranešimo. Supraskime, jog regionas yra labai sudėtingas. Be to Graikijoje arba Balkanuose egzistuoja Makedonijos regionas, dabar priklausantis trim šalims - buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Bulgarijai ir Graikijai. Tai negalima leisti, kad tik viena valstybė pasisavintų šį pavadinimą. Ačiū. Alessandra Kasha. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį komisijai, poniai Grahė. Gal galėtume, turim keturiom minutėm apsiripoti. Ačiū pirmininkė. Kelios pastabas, tik tai kalbėsiu trumpai. Diskusijos puikiai subalansuotos, visi yra gerai informuoti, pranešimas taip pat yra gerai subalansuotas ir komisija iš esmės jam pritarė. Kas yra svarbiausia šiai šaliai jos ateičiai turime nusistatę bendrą tikslą ir e, bendras tikslas yra pradėti dėrybas. Taigi mūsų rekomendacija pradėti ir paspartinti dėrybas. Mums atrodo, kad politinių kriterijų pakanka, jie yra įgyventinti, taigi galima pradėti dėrybas. Toliau, kasgi galėtų pasisukti ne tą linkmę, kurią tikimės. Man atrodo, reformos. Ir kalbant apie reformas, reikia paminėti du dalykus. E, reikia įgyvendinti pagrindų susitarimą ir taip pat reikia įgyvendinti viešojo sektoriaus reformą. Turime užtikrinti, kad šalis pasiektų gerą e, etapą, gerą stadiją, kad galėtumėm toliau sėkmingai vykdyti dėrybas. Kas dar gali būti blogai, kur dar problemos? Pavadinimas, pavadinimo klausimas. E, tikrai gali sukelti didžiulių problemų. Turime pasinaudoti e, galimybėmis, kurios dabar atsiveria. Mes, Europos parlamentas, turėtų e, paraginti atitinkamas šalis, kiek galima greičiau išspręsti pavadinimo problemą, nes priešingų atveju nutrūks dėrybos arba tiesiog prarasime galimybę toliau sėkmingai dirbti. Ir tikrai dėl šio klausimo reikėtų, kad prie stalo sėstų ir įsitrauktų į diskusijas jungtinės tautos, aukščiausias e, pačios Makedonijos valdžios lygmuo ir kitos suinteresuotos pusės. Toliau, jei neišspręsime šių problemų, kaip toliau reikės dirbti su Makedonija, kas iš vis bus ateityje? Manau, kad tikrai kils didžiulių problemų, nieko neišspręsime, todėl kad e, Makedonija nebus pakviesta į dėrybas dėl stojimo ir tiesiog praras labai daug metų. Ačiū. Bene, grazie, e, doktoresa, e, per... Dėkoju. Išvados. Tikiuosi, kad pranešėjas kalbės trumpai. Ponas Taler. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems diskusijos dalyviam. Man atrodo, kad mūsų bendras požiūris yra panašus, mes suvokiam, kokia yra mūsų atsakomybė, kokie įsipareigojimai, suprantame, kad Makedonija yra padariusi pažangos ir ateityje tikrai mes jiem padėsime. Taip pat pritariu, kad dabar turime tiesiogiai bendrauti aukščiausių lygių ir spręsti pavadinimo klausimą. Tai yra prioritetas numeris vienas, o jau po to Makedonija turėtų e, įsitraukti tokį pat procesą kaip Islandija. Toks yra mūsų tikslas ir tikiuosi, kad bendradarbiausime tų tikslų siekdami. E, Ačiū ponui Taler. Ačiū, kad taip glaustai kalbėjote. Pakeitimus galite teikti iki 9 lapkričio komitete balsuosime 25-28 sausio plenarniai sesijoje šis dokumentas e, bus nagrinėjamas vasarį. Na, o dabar eikime prie pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl 2009 metų Turkijos pažangos ataskaitos. Pranešėja yra ponia Omen Reuten ir suteiksiu jai žodį. Penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Aš kaip pranešėja šiuo klausimu ir toliau stebėsiu pažangą šioje svarbioje srityje. Tikrai viskas tenksiuos vertinti teisingai, kritiškai ir kaip ir ankstesniuose rengtuose dokumentuose išlaikysiu ir tam tikrą praktiškumą. Man atrodo, kad geriausias būdas e, e, pateikti mūsų žinę Turkijai yra tiesiog atvirai išsakyti tai, kas nusprendžiama šiame parlamente, kaip ir visi kiti kolegos. Aš irgi noriu kiek galima geriau bendradarbiauti su visais tam, kad pasiektume mums visiems svarbaus rezultato ir kad mūsų rezoliucijoms būtų pritarta. Bendro pobūdžio pastaba. Porą dalykų, kurie vis nuolat iškyla pranešimuose apie Turkijos pažangą. Visų pirma, uh, politinės partijos, kurios bando na, išlaikyti kiek galima daugiau valdžios įtakos ir tokiu būdu blokuoja bet kokias reformas. Tad iš esmės nėra dinamikos, nėra, nevyksta reformos, niekas nejuda iš mirties taško, nes klausimai atsiduria konstituciniam teisme. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, vėlgi bendro pobūdžio pastaba. Jei ir yra kažkokių pokyčių Turkijoje, ar tai būtų konstitucijos dokumente, ar kokiuose kituose teisės aktuose. Pateiksiu pavyzdį. Lygios teisės ir galimybės vyram ir moterim. Pats įstatymas yra visai neblogas, tačiau kyla problemų dėl įgyvendinimo. Mm, tad Tikrai Turkijoje mažose policijose nuovadose nėra pakankamai daroma to, kas turėtų būti daroma. Ir šie du mano minėti aspektai, na, manau, yra prioritetai, jie yra svarbiausiai. Pasitengsiu kitą savaitę pateikti ir pasiūlymų raštų rezoliucijai. Toliau. Teismų sistema yra nepriklausoma, tačiau ji nėra nešališka. Yra parengta reformos strategija visai teisiniai sistemai ir pati savaime ji yra visai teigiama, gali būti vertinama teigiama, jau daug kas buvo padaryta. Tačiau vien turinio nepakanka, neužtenka jį parengti, jam turi pritarti parlamentas ir tikrai negalime leisti, kad maž... politinė mažuma sustabdytų visą procesą. Apskritai, ši reforma ypatingai svarbi, jie yra pagrindas viskam, nes jeigu norime kovoti su korupcija, reikia nepriklausomų teismų, nepriklausomos teisingumo sistemos. Dar vienas dalykas - laisvė, asmeninė bei kolektyvinė bendra laisvė. Kaip jau sakiau, yra nemažai teisės aktų, yra rengiama ir nauji įstatymai, tačiau jie ne visai tinkamai gyvendinami. Pavyzdžiui, dėl moterų teisų opus byla yra iškelta žmogaus teisų teisme. Tai yra e, tikrai labai svarbi byla, tačiau e, moteris, kuri pateikė kuri kreipiasi į tą teismą, ji turi slėptis, turi slapstytis, nes tikrai yra nesaugi, yra E, labai daug policijos pareigūnų, kurie yra nebaudžiami, kurie patys nusikalsta vietoj to, kad kovotų su nusikaltimais. Kitas dalykas yra profsąjungos, profsąjungų padėtis. Ta padėtis taip pat nėra labai gera. Ombudsmeno e, buvo konstituciniam teismui pateiktas pasiūlymas teikti ombudsmeno postą, tačiau tas pasiūlymas buvo atmestas. Toliau, išraiškos laisvė vis dar daroma didžiulė įtaka tiesioginė ir netiesioginė žiniasklaidai, internetiniam tiklalapiam. Ir tai tikrai neturėtų būti leidžiama modernioje visuomeniai, kokia norėtų būti Turkija. Toliau taip pat religinė laisvė. Apie tai irgi norėčiau pakalbėti. Ne musulmonų mažumoms kyla didžiulių problemų šioje šalyje. Vėlgi yra parengti įstatymai, tačiau jie nėra tinkamai gyvendinami. Toliau požiūris į korupciją, kova su korupcija, užsienio politika ir Turkijos vaidmuo regione. Visi šie klausimai patys savaime yra lyg ir sprendžiami teigiamai. Vis dėlto, kai ministras pirmininkas Erdovanas vyksta į Iraną ir ten nuvykęs nekalba apie branduolinius ginklus, tai kelia tam tikrų klausimų. Reikėtų šiek tiek daugiau koordinuotų veiksmų su Europa. Toliau. Kipras, tas damoklo kardas, kuris kybo virš Turkijos ir mūsų galvų. Kol kas Kol kas Turkija lyg ir nes, nenori spręsti šio klausimo. Prie Ankaros susitarimo yra pridėtas papildomas protokolas, tačiau jo sąlygų Turkija netaiko. Na, bet aš stengiuosi kalbėti konstruktyviai. Pirmininkė yra ir teigiamų poslinkių ir aš pritariu komisijai, kad ponas Badžis yra geras dėrybininkas, jis tikrai gan gerai koordinuoja veiksmus. E, yra ir kitų teigiamų poslinkių, apie kuriuos net negalėjom pagalvoti prieš penkis metus. Ir tikiuosi, kad daugeliu įstatymų bus pritarta Turkijos parlamente, kad jie bus tinkamai gyvendinti. Praeitą savaitę Ankaroje išgirdome, kad Turkijos visuomenė yra daug labiau pažengusi nei Turkijos politikai ir norėtumėm, kad Turkijos politikai pasimokytų iš savo visuomenės. Ačiū poniai Ruitin. Norėčiau pasakyti štai ką. Kalbam ne tik apie rašytinį dokumentą, taip pat reikia ir diskusijų. Taip ir padarysime savo posėdėje gruodžio 1-3 dienomis. Visos pastabos išsakytos dabar bus laikomos tik tai preliminariomis. Todėl kiekvienam suteiksiu tik po vieną minutę. Kalbėtojų sąrašas jau yra baigtinis, išvardysiu visus. Nikolas Bripols, Madlener, Teokarus, Nessun altro? Tannock? Ar dar būtų norinčių? Tannock, Weigel e Anghi. Angirakis. Stop, chiudo qua. Viskas, baigiame sudarinėti sąrašą. Pone Omen Reutin pasakė iš esmės tai, kas yra išdėstyta pranešime ir jeigu tai yra tiesa, jeigu iš tikrųjų taip manau, tuomet daug kas galėtų šiam pritarimui pritarti. Kelios pastabos. Mes turime parodyti labai aišku, bet kartu ir griežtą ženklą. Negalime taikyti dvigubų standartų ir kurti papildomų kliūčių mūsų darybose. Turkija įgyvendina reformas, ji yra sudariusi reformų tvarkaraštį. Ir kas yra svarbiausia, Turkija siekia galiausiai spręsti Kipro ir Turkijos konfliktą. Ir galiausiai Mes nenorime sukurti situacijų, kurio galima būtų manyti, jog Turkijai bus taikomi kitokie kriterijai. Neturime kažyti pagalių į mūsų dėrybas su Turkija ir sugalvodami naujų kriterijų. Dėkuoju, panas Howard. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Omen Reuten parengus šį dokumentą. Uh, Ji puikiai e, dirbo tarp parlamentinėme komitete ir aš visiškai pritariu tam, ką ji pasakė apie tai, kad labai svarbu yra siekti, kad reformos būtų tinkamai gyvendinamos. Daug kas prisidėjo prie šio pranešimo. Ir pažangos e, ataskaitoje būtina paminėti, kad dabar reformoms yra suteiktas naujas pagreitis bet to matėme ir tam tikrų drąsių sprendimų dėl santykių su Armenija ir e, kurdais. Tačiau kartu turime labai aiškiai pasmerkti tai, kad vis dar nebėra žodžio laisvės ir turime aiškiai paraginti kursai e, Turkiai gyvendinti konstitucinės reformas. Be abejo, negalime ignoruoti, kad šis, e, ši ataskaita yra rengiama atsižvelgiant į antrąją pažangos ataskaitą. Ir daug kas iš tikrųjų pasistumėjo gerąją pusę. Turiu aiškiai e, pasakyti šiame komitete, kad jeigu mes nuolatos tik tai kritikuosime griežtai ir uh, nepaliaujamai kritikuosime Turkiją, tuomet mes ją atbaidysime ir jokios reakcijos nesusilauksime. Mes turime aiškiai pas, pripažinti, jog pažangos esama. Ir negalime sakyti, kad mes nenorime Turkijos Europos Sąjungoje. Dar kartą kartuoju, kad mes neturime dar pranešimo teksto. Šiandien mes galime tik tai pasidalyti nuomonėmis. Tikroji diskusija, tikrasis pranešimas svarstymas vyks vėliau. Ponas Mavronikas. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegoms ir manau, kad Mes turime pripažinti, kad nepaisant sunkumų santykiuose su Armenija bei Kipru, Turkija bando šias problemas spręsti. Na, dėja, Turkijos Kipro konfliktas nėra pakankamai aktyviai ir drąsiai e, sprendžiamas. Turkija turi gyveninti Ankaros protokolą ir turi pripažinti Kiprą, kuris e, yra ES valstybė narė. Ir galiausiai turime raginti abi šalis spręsti Turkijos ir Kipro konfliktą. Kitaip e, neįsivaizduoja mūsų bendros ateities. Dėkuoju, ponė Briopels. Eh, eh, Dėkuoju. Dėkuoju, norėčiau padėkoti poniai Oiman Reutin už jos eh, žanginę kalbą ir aš iš esmės pritariu jos prioritetams bei bendrai pozicijai. Tačiau norėčiau vis dėlto išsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, kurdų iniciatyva. Aš visą laiką norėjau, kad ši problema būtų sprendžiama kur kas intensyviau. Taip iš tikrųjų teigiamų ženklų matome, tačiau vis dar neaišku, koks yra bendras e, Turkijos požiūris šią problemą. Kalbama pranešime vien apie tai, kad reikia imtis praktinių priemonių. Tačiau ką tai reiškia? Nes gali būti taip, kad galutinis sprendimas bus priimtinas tik tai Turkijai, nes kol kas šiame procese nedalyvauja kurdų atstovai. Ir manau, kad šios problemos išsprendimas turėtų būti viena iš stojimo sąlygų. Žinome, kad kurdas susiduria su įvairiausiamis problemomis švietimo srityje, neleidžiama transliuoti jų kalbą televizijos bei radio laidų. Ir manau, kad apie tai reikia kalbėti pranešime. Na taip, sako pirmininkas, kitą kartą mes matysime pranešimą ir konkrečiai žinosime, apie ką jame kalbama. Ponas Madler. Turkija yra Irano draugė. Ir e, žin, Aš esu pasitikrinęs, iš tikrųjų, Turkijos ministras pirmininkas yra pasakęs, kad Ahmadinėžanas yra, e, yra Turkijos bičiulis. Ir pažiūrėkite, ši šalis, kuri teikia, e, teikia ginklus Hezbollah organizacijai, kuri pasisako e, prieš mūsų demokratinės vertybės. Ji yra Turkijos bičiulė. Bet to, pažiūrėkite, Turkija nepripažįsta vienos ES valstybės narės. Taigi kaip mes galime su jais dėrėtis? Pirmininkė. Aš kreipsiuosi į e, ponio Minroitin, prašydamas, kad ji reikalautų griežtų sankcijų. Užtenka pataikauti turkams, jie iš, juokiasi iš mūsų. Ir turime nedelsi nutraukti uh, bet kokias e, kalbas apie galimą Turkijos stojimą. Dėkuoju, panas Tanukas. Vieną minutį. Sorry, Mr. President. Um, well, I wanted... Na, aš norėjau paminėti du aspektus. Vienas yra kiek gal netikėtas, apie jį kalbėjo vienas mano rinkėjas iš Londono. Jis teigia, kad Europos komisija skiria nemažai lėšų tam, kad Turkijoje būtų gerinama gyvūnų gerovė. Nepaisant to, kad e, netinkamo elgesio su gyvūnais e, tradicijos yra labai įsišaknyjusios Turkijoje. Taigi aš norėčiau pasirauti, ar taip iš tikrųjų yra. Antra. Mane labai nudžiugino tai, kad Ženevoje prieš dvi savaitės buvo e, pasirašytas protokolas, kuris turėtų nutraukti Armenijos ekonominio embargo embargą ir kuris turėtų atverti Turkijos ir Armenijos sieną. Tačiau vargu ar bus įmanoma. Tai ar, bus, ar Armenija kada nors ratifikuos šį protokolą, tol kol nebus įspręstas e, Kalnų Karabaho klausimas. Armenijos vyriausybė parodė labai daug politinės valios e, ir e, neatsižvelgė labai galingos tarptautinės diasporos jausmus tam, kad būtų normalizuoti santykiai tų uh, Turkiją. Taigi dabar aš norėčiau paraginti e, abi vyriausybės e, imtis visų veiksmų, kad būtų įspręsta pasienio problema. Kolega Algi Georgiu. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ για... Ponas pirmininkė ir brangus kolegos. Norėjau štai ką Jums pasakyti. Kipras pagidauja, kad Turkija būtų demokratiška, gerbinti kaiminė šalis. Aš be abejo galiu suprasti kolegų žodžius, jog negalima akcentuoti tik tai vieno klausimo, negalima neva nuolatos kalbėti tik apie Kiprą. Tačiau kaip jūs elgtumėtės, jeigu milžiniška kaiminė šalis okupuotų pusę jūsų šalies teritorijos? Taigi Turkija privalo dėrybose pateikti konkrečių pasiūlymų. Turkija privalo siekti šios problemos išsprendimo. Taip pat ji privalo laikytis rinktinių tautų rezoliucijų. Taigi tik tokiu atveju mes ją paremsime. Kolega Teokarus. Ačiū, ponas pirmininkė. Šiuo metu, kaip žinia, dar vyksta įvairios konsultacijos. Ir Turkija, pavyzdžiui, nesilaiko savo įsipareigojimų, bet to niekas negali garantuoti, kad vykstančios konsultacijos pasibaigs sėkmingai. Jeigu mes sutinkame, sutiksime su Turkijos reikalavimais, tada problema išspręstų, bet tai mums nenaudinga. Matome, kad turkai bando mus įsprausti į kampą. Be to visai neseniai buvo pareikšta, jog problemų nevakyla dėl nusavybės bei žemės. Ir ta problema būsianti sprendžiama po to, kai bus įspręstas sienų klausimas. Bet faktiškai eina kalba ne apie juk vietinius Kipro gyventojus turkus, bet apie kolonistus, kuriuos Turkija nusintė gyventi į Kiprą po okupacijos. Taigi jie privalo pasitraukti iš šios šalies. Jeigu mes norime konstruktyviai paremti konsultacijas, tada imkime visų priemonių tam, kad Turkija laikytųsi jos pačios prisimtų įsipareigojimų. Grazie, prezidente. E, jaz se pridružujem tistim, ki so. Ponas Vaigelis. Ačiū, aš sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, jog Turkija yra nepaprastai svarbi ES partnerė, turime ją traktuoti jau kaip būsimą ES narę. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad kai kuriuos klausimus Turkija vertina labai jautriai. Taigi turime pasirinkti ir iš savo pusės geros valios. Aišku, reikia pripažinti pažangą, kurios Turkija yra pasiekusi. Pavyzdžiui, Kopenhagos kriterijų laikymosi srityje. Taip pat turime pripažinti, kad Turkijoje bendrai paėmus yra geresnė situacija. Mažumų teisų paisimo srityje, žiniasklaidos srityje viskas yra geriau. Taigi mes pagaidautume, kad pati Turkija aktyviau imtųsi spręsti Kipro klausimo. Tiesiog Turkija turėtų išvesti iš Kipro šiaurės savo dalį ginkluotojų pajėgų. Be to, Turkija turėtų aktyviau dalyvauti įvairiose taikos palaikymo operacijose. Taip pat Turkija turėtų prisidėti prie energetinių problemų sprendimo. Ačiū. Eh, Dėkuoju, komisija negalės nieko sakyti, tol kol neparektas pranešimas, o pranešėjai dabar paprašė trumpam žodžio. Prašau. Ačiū pirminkė. Taip, aš pasižymėjau visas išsakytas pastabas ir pasisengsiu viską įtraukti į savo pranešimą, tiek kiek tai yra įmanoma. Aš tikiuosi, kad visi prisidės prie to, kad šiam pranešimui būtų pritarta kuo didesnė balsų dauguma. Dėkoju. Grazie. Puiku. Toliau. Tikiuosi, kad mes gausime pranešimo tekstą gruodžio pradžioje. Iki gruodžio 9 dienos 6 e, val. vakaro galime pateikti pakeitimus. Sausio mėnesį balsuosime dėl šio pranešimo komitete ir, ir vasario mėnesį e, svarstysime į plenarinėme posėdėje. O dabar mes e, laukime Serbijos užsienio reikalų ministro. Ir kol lauksime, gal galėsime aptarti demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonės steigimą. Na, tikiuosi, kad kitą savaitę mes turėsime daugiau galimybių šiam pranešimui. Uh, svarstyti. Kol kas paminėsiu tik tai teisinius dalykus. Komisija siūlo, kad 187 straipsnis būtų vienintelis teisinas, teisinis pagrindas. Pagal šį teisinį pagrindą parlamentas negalės prisidėti prie šios priemonės rengimo. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai situacija pasikeis. Mes manome, kad būtų kur kas protingiau rengti šį pranešimą po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis. Pranešėjas parengė preliminarų pranešimo projektą, kuris bus svarstamas lapkričio 10 dieną. Šiame pranešime e, pranešėjas pritarė tam, kad komisija nurodyti kaip vienintelį teisinį pagrindą 181 straipsnio A punktą. Tai reiškia, kad e, parlamentas negalės e, dalyvauti šiame e, procese. Ši, pagal Lisabonos sutartį, sutartį 182 straipsnis taps 212 straipsnių, pagal kurį uh, parlamentas galės e, dalyvauti sprendžiant klausimus susijusius su trečiosiomis šalimis, išskyrus uh, besivystančias šalis. Taigi neaišku, ar mes galėsime prisidėti prie visumo bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis. Aš siūlyčiau, kad mes turime pateikti šį klausimą, svarstyti teisės reikalų e, komitetų, kuris galėtų jį svarstyti pagal 37 taisyklę. Ir taip pat manau, kad mes turėtume kreiptis į teisininkų tarnybą kad ji mums pateiktų savo išvadas apie tai, ar mes galėsime pristatyti prie šio pranešių dokumentų rengimo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Nes parlamentas turi aiškiai žinoti, koks skirtumas būtų tarp reglamentų, kuris, kuris tvirtinamas pagal Nicos ir pagal Lisabonos sutartį. Ir siūlyčiau palaukti teisininkų tarnybos bei teisės reikalų komiteto nuomonės. O po to mes galėtume parengti tolesnį šio dokumento rengimo tvarkaraštį. Tai tiek. Ir tikiuosi, kad mes išsamiau galėsime šį klausimą svarstyti kitame posėdėje. Ačiū labai. Dabar žodį suteiksiu jūsų bendra pranešėjai, kadangi darbas dar tęsiasi, tai tie, kas nori pasikalbėti, turėtų išeiti, kalbėtis už salės ribų, ponas Galerė. Iš esmės remiu šį dokumentą, tik tai galbūt pasakytumėte kitiems, kad arba tylėtų, arba, arba išeitų iš salės. Galbūt šiek tiek griežčiau reikia elgtis. Sutinku su kolegos Lochbiller žodžiais. Kokia problema egzistuoja? Tose sritise, kurioms negalima teikti vystomosios pagalbos, bendarbiavimui su besivystančiomis šalimis neturime teisinio pagrindo. Taigi reikia pakoreguoti atitinkamą priemonę. Suprantu, kad interkomiteto pranešėjo siūlomas teisinės pagrindas mums yra nepriimtinas, kadangi pagal senąją sudatį mes neturėtume čia bendro balso, bendros procedūros. O pagal naująją priemonę, jeigu vadovautumės 212 straipsniu, galėtume dalyvauti bendrojo sprendimo procedūroje. Tačiau 212 straipsnėje yra minimos tik tam tikros kategorijos šalėse. Taigi mes pageidautume, kad su besivystančiomis šalimis būtų galima spręsti klausimus, kurie susiję ne tik su vystimos aspektais. Taigi, kaip ir ponė pranešė sakė, manome, kad mums reikėtų sulaukti teisininkų konsultacijos. Ko gero, tą pačią problemą išvelgia ir komisija. O šiaip priemonės pavadimą reiktų keisti, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis tose sritise, kurioms neskiriama oficialioji vystimosi pagalba. Dar kitas punktas. Pažvelgusi finansavimą, suprasime, kad daugiau lėšų negausime. Jeigu norime daugiau lėšų, reikia žinoti, iš kur jas paimti. Ir jeigu naujoje priemonėje numatome naujų priemonių arba naujų funkcijų, reikia ir papildomų finansavimų. Bet finansavimo negausime, tai mąstant logiškai, reikėtų, ko gero, paimti jas iš DSI. Tačiau tai jau kiti klausimai, nesusiję tiesiogiai su teisiniu pagrindu, bet vis tiek norėjau ir apie šį aspektą dar užsiminti. Benissimo, grazie per l'intervento, onorevole Galer. Ačiū labai. Ačiū, ponia Galeri. Kaip jau prašė ponia pranešėja, teisės tarnyba pateiks savo nuomonę tą padarys dar iki lapkričio 10 vyksiančio posėdžio. Dabar 10 minučių pertraukėlė ir po to sutiksime su ponu ministru Jeremičiumi.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 Here. You okay? Are you? Are you Please. Signori, prego, se volete gentilmente prendere posto, il ministro. Gerbėjo kolegos, prašau susėsti į savo vietas. Ministras jau atvyko pas mus ir mes galime tęsti mūsų posėdį. Darbo tvarkė yra numatytas keitimasis nuomonėmis su Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministru. Kolegos, prašau susėsti. Prašau susėsti. Jei turite įdomesnių reikalų, prašau išeiti iš šios salės. Pane ministrė, Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį viso komiteto vardu. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs atvykot. Norėčiau pabrėžti, kad Jūsų apsilankimas rodo, kokia svarbi yra Serbijos integracija į Europą, kiek jie rūpi mums visiems. Praeitą kartą lankytės pas mus prieš dvis metus ir per tą laiką daug kas pasikeitė jūsų šalyje. Iš esmės pasikeitė ES e, ir ES santykiai. Jūsų šalyje įvyko e, prezidento rinkimai 2008 metų pradžioje, po to vyko parlamento rinkimai. Ir dabar jūsų šaliai vadovauja koalicinė vyriausybė, kuri pasisako už europinę integraciją. Bet žinome, kad ir Karadičius buvo suimtas 2008 m. Liepos 21 d. Tai taip pat buvo labai svarbus įvykis. Be to ir Hagos tribunolas pastebėjo, kad Serbijos Respublika dabar kur kas e, e, intensyviau su juo bendradarbiauja. Tai visus mus džiugina, kadangi šis tribunolas uh, uh, sprendžia tarptautinius nusikaltimus visos tarptautinės bendruomenės vardu. Be to, negalime nepaminėti ir problemų, tai kad, pažiūrėjau, laikinasis susitarimas ES tebėra išaldytas, tačiau, kaip žinia, jūsų šalis pasirinko vykdyti jo sąlygas e, vienašališkai. Uh, Taigi mes galime tik tai išreikšti viltį, kad e, susitarimo problema bus išspręsta netrukus. Komisijos pažangos, Serbijos pažangos ataskaita yra teigiama, ji buvo paskelbta spalio 14 dieną. Taigi mes norėtume, kad jūs ir jūsų kolegos ir toliau tęstumėt savo veiksmus, kad jūs kovotumėt su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, su nacionalizmo bei rasizmo apraiškomis, kurių dėja jūsų šalyje padaugėjo pastaruoju metu. Tai yra tik tai kelios žanginės pastabos. Ir aš nekiek nebejoju, kad jūs ir toliau tęsite savo pastangas gerindami padėtį šalyje. Aš suprantu, kad tai, apie ką dabar kalbėsiu, gali būti ir jums nemalonu, ponė ministrė. Aš turiu galvoje Kosovą. Manau, kad visiems būtų geriau, jei kovotume su anarchija, su organizuotu nusikalstamumu, kuris yra nesiejamas nuo uh, teisinės valstybės žlugimo ir nuo radikalių politinių grupuočių veiklos. Jūsų tikslai yra labai aiškus. Euleks misijos mandatas taip pat yra aiškiai apibrieštas. Ir uh, Euliaks misijos tikslas yra sukurti teisinę valstybę, atkurti stabilumą, užtikrinti, kad e, gerbiamos tautinių mažumų teisės Kosove. Taigi, po šių įžanginių pastabų aš norėčiau suteikti žodį Jums, ponio ministrė, ir be abejo mes labai dėmiai klausysimės jų. Jūsų kalbos. Prašau. Well, much, Ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums už tai, kad pakvietėte mane atvykti į Europos parlamentą, kuris, kaip žinia, vaidins vis svarbesnį vaidmenį Europos Sąjungoje. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, Jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Serbija yra pasiryžusi žengti europiniu keliu. Tokį pasirinkimą sąlygojo geografija, paveldas ir be abejo noras sukurti ekonominę gerovę. Tačiau svarbiausia priežastis yra mūsų bendros vertybės. Galima būtų teikti, kad viena iš svarbiausių šių vertybių yra atsisakymas spręsti ginčius Europoje kariaujant. Be abejo, ta projektas suvienyti taiką ir bendros sutrimų žemynų valstybės nutraukė šimtmečius e, trukusius e, nesutarimus, karus ir ištrinės skiriamasias linijas. ES sergia ir saugo e, turtingą ir sudėtingą tautų praeities paveldą. kurioje pagrindu kuriama bendra dabartis. ir tiesimas kelias į e, gražesnę ateitį. ES užtikrina, kad visiems taikomos vienodos sąlygos ir kad visų teisės yra lygios, nes e, tai įkūnijo solidarumo ir demokratijos principus. Ponios ir ponai, ar Serbija padarė strateginį pasirinkimą. Tai yra e, visiška ES stojimas į ES. Šalies viduje debatai jau baigti. Praeitais metais įvyko dviejai vertimai ir per tuos rinkimus mūsų piliečiai labai aiškiai išsakė savo nuomonę apie tai, kaip mes norime bendradarbiauti su uh, išorės pasauliu. Piliečiai galėjo rinktis iš dviejų galimybių. Ir jie nusprendė du kartus pasisakyti už Europą. Tokio sprendimo siekime uh, didelėmis pastangomis nepaisydami rimtų kliūčių ir e, nepalankių aplinkybių. Daug ką sugebėjome pasiekti ir apie tai aiškiai kalbame komisijos, Serbijos, komisijos parengtoje Serbijos pažangos ataskaitoje. Na, ne viskas yra tobula, bet antra vertus, pasaulis nėra tobulas. Mes padarėme tai, ką galėjome. Ir komisijos įvertinimas yra teigiamas pastarųjų 12 metų įvykių vertinimas. Šis e, e, komisijos vertinimas mus labai nudžiugino. nudžiugino. Džiaugiamės, kad komisija pastebėjo, jog padaryta daug pažangos įvairiose sritise. Nepaisant to, kad vis dar yra šalytas laikinasis susitarimas ES ir kad tai tebėra didžiulė kliūtis, mes džiaugiamės tuo, kad komisija ta, naujausioje plėtros strategijoje išdėstė teigiamas iš, išvadas. Mes džiaugiamės tuo, kad e, strategijoje kalbama, kad e, Serbija vienašališkai gyvendina laikinojo susitarimo nuostatas bei e, vykdo rimtas politinės reformas atsižvelgiant Europos standartus. Be to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į strategijos išdėstytą išvadą. Cituoju, Serbija padarė nemažai tam, kad įgyvendintų ambicingą Europinės integracijos programą. Be to, ji turi tinkamą, tinkamus administracinius gebėjimus tam, kad dideliais žingsniais žengtų ES link. Ponios ir ponai, Serbija skiria labai daug pastangų stojimui į Europos, skiria labai daug pastangų stojimui į Europos Sąjungą. Ir mes nepamirštame, kad to pat siekia ir mūsų kaimynai. Todėl mes remiame regioninį bendradarbiavimą, įgyvendindami įvairiausius tarpvalstybinius e, projektus. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti tarp valstybinį infrastruktūros projektą, tokį kaip 7 ir 9 koridorius. Be to mes sukūrėme bendras institucijas, pavyzdžiui, Vidurio Europos laisvosios prekybos susidarimo organizaciją. Turime taip pat ir energetinės bendrijos kūrimo susitarimą, pietričių Europos transporto bendrijos susitarimą bei įgyvendiname Europos strategiją dėl Dunojaus. Serbija ir toliau tęs savo pastangas tam, kad ekstremistų demagogija nebevargintų mūsų žmonių vakarų Balkanuose šalise. Serbija supranta, kad daug kas prisidėjo prie baisų nusikaltimų, kurie suniokojo mūsų, suniokojo mūsų regioną 20-ame dešimtmetyje. Mes daug stengiamės tam, kad prisidėtume prie susitaikinimo proceso. Ir būtent todėl prezidentas Borisas Tadišius nuvyko į Srebrenicą ir dalyvavo žudinių dešimtmečio minėjime. Jis nusilenkė nusikaltimo aukoms. Ir būtent todėl Serbija bendradarbiauja su Tarptautiniu baudžiamo tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Tai nėra vien mūsų teisinis įsipareigojimas, tai yra mūsų moralinė priedermė ir politinė pareiga tiek mūsų kaimynams, visam pasauliui, bet pirmiausia, mums patiems. Dabar norėčiau perėti prie svarbiausio pasiekimo, tai yra prie uh, vizų liberalizavimo. Praeitų metų Liepą Europos komisija pasiūlė, kad Serbija būtų traukta į baltai Šengeno sąrašą. Mes laukime dabar Europos vadovų tarybos sprendimo gruodį. Ir tuomet, kai šis sprendimas bus priimtas, Serbijos piliečiai galės uh, nekliudomai keliauti visoje Europoje nuo 2010 m. sausio pirmosios dienos. Norėčiau pasakyti, kad tai bus labai svarbu mano šalies piliečiams, ypač jaunimui, kuris užaugo ekonominės e, ir politinės izolacijos sąlygomis. Jie galės aplankyti savo giminaičius. Jie galės nuvykti į konferenciją Berlyne, nepa, nepateikdami įrodymų, jog jie gali gražinti pasimtą paskolą. Niekas nereikalaus iš jų pateikti įrodymų, kad jie turi darbą, jei jie norės nusimaudyti Egėjo jūroje. Ponios ir ponai, laisvė keliauti yra labai svarbi. Būtina yra išlaikyti Serbijos integracijos, Serbijos bei visų Vakarų Balkanų šalių integracijos pagreitį. Mus neramina tai, kad kai kas mano, jog Kroatijai įstojus Europos Sąjungą reikėtų padaryti pertrauką. Aš suprantu tokių žmonių nuomonę, tačiau aš visiškai jai nepritariu. Negali būti nieko blogiau nei pamiršti apie uh, kitas regiono šalis. Tai sukurtų psichologinę įtampą, kuris suskaldytų vakarų Balkanų šalis. Ir tai labai pakenktų Europos patikimumui. Plėtros sukeltas nuovargis valstybėse narise galėtų taip, taip, taip pat atšaldyti, atvesinti ir šalių kandidačių norą įstoti į ES turime užkirsti kelią šiam reiškiniui. Mes visi turime dirbti iš vien Balkanuose. Mums reikia konkrečių žingsnių stojimo ES link. Tai būtų svarbu ne vien mano šaliai ir visam regionui, bet ir mums visiems. Mes manome, kad svarbiausi pamatai Serbijos, Serbijos stojimui jau yra padėti. Mes tikimės pateikti oficialų narystės prašymą iki metų pabaigos. Mes suprantame, kad daug kas nerimauja dėl tolesnės plėtros. Ir suprantame, kodėl. Tačiau kartu manome, kad atėjo laikas žengti į priekį. Kiekvienas vakarų Balkanų šalies e, gyventojas turi tapti ES piliečiu ir turime dėti visas pastangas to siekdami kuo skubiau. Ponės ir ponai, paskutinį kartą, kai kalbėjau šiame komitete, kai kurie išreiškė bejonės ir nuogastavimus dėl mūsų griežto prieštaravimo vienašaliam nepriklausomybės paskelbimui etnijos albanų valdžios e, pietų e, provincijoje Kosove. Ir buvo sakoma, kad tai gali sukelti nestabilumą regione. Tačiau, kaip matome, taip neatsitiko, nes mes elgiamės atsakingai ir e, iš esmės turiu pasakyti, kad mūsų pozicija dėl Kosovo nepasikeitė. Serbijos Respublika niekada jokiomis aplinkybėmis, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nepripažins tokio vienašalio Kosovo nepriklausomybės paskelbimo. Toks yra mūsų konstitucijos pagrindinis principas, jo negalim pažeisti, taip pat turime laikytis ir demokratinių prievalių. Tai yra labai svarbus esminis klausimas, dėl kurio sutarė visa mūsų tauta. Tuo pat metu esame nekartą pabrėžę, kad esame įsipareigoję e, siekti sprendimo ne konfrontaciniam priemonėm, ne kariniam priemonėm, o naudoti tik tai. Toks yra mūsų strateginis sprendimas ir jis aiškiai rodo, kokie vyksta pasikeitimai Balkanuose. E, pirmą kartą regiono istorijoje toks fundamentaliai svarbus ir sudėtingas klausimas yra sprendžiamas taikiai E, ne, nepaisant to, kad jis yra susijęs ir su tautybės klausimais, ir su teisėmis žmonių, ir su teritorijos aspektais, bet viskas yra sprendžiama diplomatiškai, nepasitelkiant ginklų. Ir tai yra pirmą kartą mūsų regiono istorijoje. Turiu pasakyti, kad nuo pat pradžių mūsų strategija buvo aiškus tikslų suskirstimas, priemonių suskirstimas, tam, kad galėtumėm tikslo siekti e, taikiai. Mes per rinktinių tautų generalinę asamblėją kreipėmės į tarptautinį teisingumo teismą, paprašėm jų priimti sprendimą dėl uh, vienašalio Kosovo nepriklausomybės paskelbimo ir paprašome jų nuspręsti, ar tai teisėta ir ar tai nepažeidžia tarptautinės teisės. Ir būtent toks mūsų sprendimas kreiptis tarptautinį teismą aiškiai rodo, kad esame nusiteikę dirbti taikiai. Norime, kad taikus teisės principai būtų taikomi visame pasaulyje, net ir ten, kur buvo anksčiau nesutarimų, didžiulių sunkumų ir reikia problemas spręsti taikiai. Mes tai padėjome daug pastangų, kad galėtumėm bendradarbiauti su įvairiom institucijom, ypač per saugumo tarybos resoliuciją 1244 ir pradėjome bendradarbiauti su EULEX. Ir nusprendėme, kad reikia spręsti praktiškai visas problemas, ieškoti neutralių sprendimų, kurie būtų naudingi visiems regiono gyventojams. Ponios ir ponai, prieš baigdamas savo pasisakymą ir apibendrindamas savo pastabas dar norėčiau pakalbėti apie Bosniją ir Hercegoviną. E, Serbija ir toliau gerb savo kaimynų e, suverenumą, teritorinį vientisumą ir mes tikrai ir toliau raginsime visų trijų tautų žmonės kalbėti, diskutuoti, ieškoti būdų, keisti padėtį ir paspartinti darbą dėl e, narystės ES dėrybų pradžios. Esame aiškiai pasakę, kad pritarsime e, kitų šalių sprendimams, tačiau pabrėžiame, kad labai svarbu į situaciją žiūrėti pragmatiškai. Bendro sutarimo ieškojimas yra esminis principas 21 amžiaus e, Europoje priimant sprendimus ir tai aiškiai rodo, kad turi būti sutarimas tarp visų partnerių. Aišku, kartais žinome, kad procesas užtrunka ilgiau nei norėtumėm, matėme, tai buvo ir su Lisabono sutarties ratifikavimu. Tačiau galiausiai vis dėlto susitarimas yra pasiekiamas ir jis leidžia visiems judėti į priekį kartu. Pono ir ponios, E, savo pasisakymę aš bandžiau jum pristatyti, kaip mes e, matome mūsų šalies ateitį Europoje, kokiame kontekste tai reikia matyti, taip pat išdėšiu, kokiu konkrečiu žingsniu ketiname imtis. Aš tikrai tikiu Europos Sąjungą, ir aš noriu, kad mano šalis įstotų į ES, bet ne dėl to, kad bijo likti nuo šaly, o dėl to, kad ji pasitikė savimi, kad ji yra išdidi ir tiki, kad gali prisidėti prie ES ir užtikrinti e, stabilumą ir taiką kontinente. E, visai greitai Serbija dalyvaus renginiuose skirtose paminėti 20-asias Berlyno sienos grįvimo metinės. Ir 1989 e, m. lapkričio 9 yra simbolinė diena, kuomet visi minime tą faktą, kad nei šovus, nei vieno šūvio uh, buvo nuveikta tikrai daug, buvo pakeista visa sistema. Tačiau daugeliu žmonių gyvenančių vakarų Balkanuose tas įvykis yra liūdnas, nes tai parodo, kad mes praleidome puikią progą siekti pokyčių. Dabar pasaulis patiria daug pokyčių ir vakarų Balkanai šį kartą tikrai jau nebeleis savo praleisti progos dalyvauti tuose pokyčiuose ir mes norime kiek galima greičiau įstoti į Europos Sąjungą. Apibendrindamas savo pasisakymą ir savo pastabas norėčiau paminėti Jovans Kerlič žodžius. Jis yra vienas iš Serbijos labiausiai gerbiamų parlamento narių ir jis yra pasakęs, kad jei norime, jog demokratija būtų realybė, kad ji gyvuotų, turime išlaisvinti samoningumą visų žmonių, kurie nori laisvės ir kurie nori įkvėpti gaivaus oro ir gyventi pilną gyvenimą, pilną teisę gyvenimą. Ir aš šiais žodžiais tikiu. Aš manau, kad mes galime to pasiekti ir to mums padės pasiekti europinis projektas. Aš manau, kad turime siekti daugiau geresnių dalykų, turime statyti tiltus, turime ieškoti bendrų principų tarp mūsų, turime gerbti kiekvieno solidarumą, turime kurti ir gyventi bendroje, bendrų vertybių e, erdvėje. Turime vadovautis bendrais interesais. Na, o dabar mūsų laukia išbandymų metas. Aš tikrai tikiu, kad mūsų šalis pasinaudos šią strateginę galimybę, šią progą Ir mes tikrai turėsime ją pasinaudoti ir ją įgyvendinti. Ačiū pirmininkė, kad pakvietėt mane čia ir leidote pasisakyti užsienio reikalų komitete. Grazie, signor ministro, davvero interesante. Dėkoju, ministre. Tikrai labai įdomi kalba. Na, o dabar pradėsime diskusijas. Visų pirma, Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Kačin, ir prašau apsiriboti trim minutėm. Ačiū, ponas pirmininkė, ministrė, ponė ambasadorė. Pirmiausia, aš norėčiau Jums padėkoti bei pasveikinti Jūs bei Slovenijos vyriausybę įgyvendant vadinamąjį roadmapą. Noriu pasidžiaugti tuo, kad yra pasiekta pažangos, sprendžiant vizų klausimą. Serbija įvykdžiusi visus reikalavimus jau turi teisę į bevizį režimą. Kada bevizų režimo naudos piliečiai, tai kitas dalykas. Aš norėčiau tikėtis, kad jau per šias Kalėdas mūsų šalies piliečiai galės laisvai vykti į Serbiją į stačiatikių šventąsias vietas. Matau, kad tikrai yra nuveiktas puikus darbas. Matome, kad Serbija kartą apsisprendusi kažko pasiekti, tikrai gali ir to tikslo pasiekti. Taip pat džiaugiuosi, kad yra sprendžiamas Vojvodinos statuso klausimas. Atitinkamai Serbija pasieks didesnės pažangos regionalizavimo srityje. Serbijai reikia naujų regionų, o regionams reikia finansinės paramos tiek sanglaudai, tiek ir bendradaviavimui, kad būtų galima įgyvendyti konkrečius projektus. Serbija turi būti teisinė valstybė, taip pat teismai turi visus asmenys vienodai traktuoti. Serbijos baudžiamojo kodekso neturi niekas, tai jo teisės pažeidinėta. Norėčiau priminti jums kad kai kurios nevyriausybinės organizacijos atkreipė mūsų dėmesį į tai, jog Serbijos teismuose dar kartais yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Suvereni valstybė turi kontroliuoti savo šalies teritoriją. Esu įsitikinęs, kad ir Serbija šią funkciją atlieka. Todėl manau, kad Serbija suras tiek Mladičių, tiek Radičių ir perdos juos Hagos tribunolui. Taigi džiugu, kad Serbija ne tik bendrabiauja su Hagos tribunalu, bet ir su kitomis šalimis - Slovenija. Serbija yra didžiausia regiono šalis, kadangi ji didžiausia tai jai tenka panašus vaidmuo, kokį ES atlieka Vokietija ir Prancūzija. Serbija galėtų būti Europinės integracijos vakarų Balkanuose variklis arba stabdys. Taigi jūsų pažanga naudinga ir kaimynams. Jūsų blokavimas yra kengsmingas kaimynams. Taigi noriu pasidžiaugti tuo, jog yra pasiektas sutarimas e, tarp jūsų bei Eulekso. Tikimės, atitinkamai bus pasiekta pažangos ir Kosove. Kadangi esu pranešėjas, norėčiau Jums pasakyti, jog tikimės, kad Serbijos vyriausybė paragins Kosovo gyventojus serbus dalyvauti vietos valdžios rinkimuose. Taigi ir jie juk turi teisę tiek balsuoti, tiek būti išrinktais, jie irgi turi teisę dalyvauti savo teritorijos valdyme, dalyvauti politiniuose procesuose. Baigdamas, ponas, proces, ponas ministrė, noriu pasakyti, jog esu tikras, Serbijoje yra pakankamai politinės valios drąsos imtis tokių veiksmų, kurie mus teigiamai nustebins, kurie mus įtikins, kad e, atitinkama baimė neva ES nebėra, nebėra paėgi plėsis yra nepagrista. Manau, jūs įrodysite, kad ir prieimus Kroatiją ES dar galės plėsis. Taigi Serbija neturi tapti tokių baimių įkaitę. Įrodykite, kad jūsų tiek ir visų Balkanų ateitis yra Europoje. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį saugumo komiteto pirmininkui. Ačiū, pirmininkė, ministrė, ačiū už kalbą, jie tikrai labai svarbi, sveikintina, nes jūs kalbėjote apie savo, apie valdžios įstikinimus, apie Serbijos prioritetus siekiant įstoti į Europos Sąjungą. Jūs labai teisingai mm, pastebėjote ir aš priminsiu, kad jūsų išrinkta vyriausybė pradėjo dirbti 2004 2008 metais ir viena iš išsakytų prioritetinių sričių buvo narystė Europos Sąjungoje. E, jūs taip pat siūlėte surenkti referendumą dėl stojimo Europos Sąjungą, tačiau kitos politinės partijos kitus prioritetus kėlė ir e, tiem prioritetam buvo nepritarta, todėl aš jūs sveikinu, sveikinu, kad jūs savo prioritetų pasiekėte. Uh, tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai dirbsite. Taip pat noriu prisiminti ir jūsų ankstesnės diplomatinės pastangas dėl Kosovo. Sakėte, kad norite šį klausimą spręsti e, teisinėmis priemonėmis, vis dėlto aš tuo abejoju, nes buvo išsakyta kai kurių pareiškimų iš Serbijos vyriausybės, kurie prieštarauja tam, ką jūs sakėte. Vis dėlto aš tikiuosi, kad ši problema bus išspręsta, nepaisant to, kad kartais lyg ir pasisakymai iš Serbijos pusės prieštarauja vieni kitiem. ES politinė realybė yra tokia, kad 22 iš 26 valstybių narių pripažino Kosovo nepriklausomybę ir savo sprendimo pakeisti jos tikrai neketina. Tad kaip jūs ketinate spręsti šią konfliktinę situaciją, tą konfliktą tarp dviejų prioritetų? Toliau kelios pastabos dėl plėtros Jūs kalbėjote apie tą nuovargį, kuris lik ir atsiranda. Aš dabar kalbėsiu savo politinės partijos vardu ir e, mūsų partijoje nebuvo jokio bejonių dėl galimos tolesnės plėtros ir dėl to, kad reikėtų ES priimti ir kitas vakarų Balkanų šalis. Dėkoju, ponas Talė, dvi minutės. Grazie, signor prezidente. Spoštovani gospod minister, gospa Vele. Ačiū, ponas pirmininkė. Brangus ministrė, ponia ambasadorė, noriu labai nuoširdžiai Jūs pasveikinti Europos parlamento užsienio reikalų komitete. Tikrai manau, kad Jūs atvykote labai svarbiu laikotarpiu. Tuo labiau, kad šiuo metu yra bandoma forsuoti Vakarų Balkanų šalių integraciją į ES. Šiandien mes nagrinėjome pažangos ataskaitas skirtas Kroatijai, buvusios Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Dabar Serbijos eilė artėja. Mes pageidaujame, kad Serbija pasiektų pažangos integruodamas į ES, norime naujos Serbijas. Taigi pageidaučiau užduoti klausimą. Mes žinome, dėl kokių priežasčių nėra įgyvendintas stabilizavimo sustarimas su Serbija, dėl kokių formalių priežasčių tai nebuvo padaryta. Ar negalėtų Serbija įrodyti realiai, kad ji ieško Mladičiaus, kitų karo nusikaltelių, bet nėra paėgi jų surasti. Tikrai karo nusikaltelių paieškos klausimą turime išspręsti tą klausimą būtina spręsti. Bet to ponas Drobniakas vakar Kroatijos vardu sakė, kad Zagrebas pasiūlė Belgradui suderinti sienos, sieną tarp Kroatijos ir Serbijos. Didžioji šios sienos dalis eina Dunojaus upe. Taip pat ten yra problemų dėl kadastro ir panašiai. Taigi kaip jūs vertintumėte šią iniciatyvą? ar sutiktumėte išspręsti sienos klausimą, kad jis netrukdytų jums integruotis į ES? Ačiū, ponas Talerį. Ponas Lunačiakas, dvi minutės. Pone Lunačiak. Ačiū, pirmininkė. Pane ministrė, man labai malonu su jumis susipažinti. Aš, esu, aš rengiu pranešimą dėl Kosovo. Turiu tik dvi minutės, todėl turėsiu kalbėti greitai. Uh, Ir kalbėsiu apie kelis dalykus. Mane sužavėjo jūsų puikiai anglų kalba ir tai, kaip jūs suformulavote daugą. Jūs pasakėte, kad viskas karas baigėsi, kad dabar jums rūpi taika, stabilumas. Nebijoju, kad jūs tuo tikite ir kad jūsų prezidentas e, tuo tiki. Jūs pasakėte, kad jūsų e, piliečiai e, turi aiškę nuomonę dėl Kosovo ir dėl. A, UDI. E. Lapkričio 15 vyks e, savivaldos rinkimai Kosove. Ir aš norėčiau paraginti jūs e, leisti žmonėms dalyvauti šiuose rinkimuose, kadangi tai bus galimybė Kosovo šios šalies piliečiams pasimti į savo rankas vietos politikos formavimą. Ir toliau aš tikiuosi, kad jūsų piliečiai galės e, be jokių vizų keliauti visoje Europoje. To siekiau jau visą dešimtmetį. Ar galėtumėt jūs mane Ar jūs galite mums pažadėti, kad jūs tenksitės normalizuoti padėtį prie Serbijos ir Kosovo sienų ir užtikrinti, kad e, juose laikomasi tarptautinių standartų? Toliau, jūs e, turėtumėt pasinaudoti savo uh, europinę orientaciją ir padėti Kosovo žmonėms taip pat integruotis į uh, bendrą visuomenį gyvenimą. Aš suprantu, kad uh, ne viskas politikoje yra tobulą, bet turime galvoti apie bendrą ateitį. Dėkoju poniai Dunačiak ir dabar sutikiu žodį ponui Tanokui. Ačiū pirmininkė ir norėčiau pasvelkinti užsienio reikalų ministrą pasakius kalbą Šekspyro kalba. Puikia Šekspyro kalba. Ar e, nu, turėčiau pridurti tiesą, kad tai buvo Šiaurės Amerikos e, anglų kalbos variantas. Bet viena per kitaip esu didžiulis jūsų šalies e, bičiulis ir visuomet remiau jūsų pastangas atsigauti po baisaus karo. Man tikrai, manęs neramina situacija dėl Kosovo nepriklausomybės kai kurios valstybės narės pripažino Kosovo nepriklausomybę ir beje pusė jungtinių tautų e, valstybių narių pripažino Kosovo nepriklausomybę ir visai prisideda prie stabilumo regione. Ir aš asmeniškai manau, tai mano asmeninė nuomonė, ne mano partijos e, ar ne frakcijos nuomonė, kad reikėjo e, išnagrinėti išsameu galimybę padaryti Kosovą kitaip, nei tai yra padaryti, kitaip nu, nubra, nubriežti sienas, susie, sieną su Serbija. Taigi, būtent dėl to, kad tai, taip nebuvo padaryta, dabar turime didžiulės problemas. Aš rengiu pranešimą dėl Juotkalnyjos šalies, kuri yra labai gerai žinoma serbams. Ir Oli Ren neseniai apibūdino Jotkalnyje kaip puikų pažangos pavyzdį siekia narystės Europos Sąjungoje. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip Jūs pakomentuotumėte Serbijos ir Juotkalnyjos dvišalius santykius. Ir galiausiai, kai Jūs tapsite da, da, šalimi kandidatą ir Jūs peržiūrinėsite savo įstatymus, bandysite juos pritaikyti prie ES teisino, ar neketinat Jūs bendradarbiauti su Juotkalnyje? Aš suprantu, kad reikia kiekvieną šalį vertinti pagal jos nuopelnus, žiūrėti, kiek jie. Ji atitinka Kopenhagos kriterijus, tačiau Jotkalnyje yra jūsų kaiminė, o ir jie yra šalia ir jie gali prireikti pagalbos. Ponas Avgirakis. Ε, μάλλον Αγκουράκης είπατε κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Ε, εμένα, εμένα εννοούσατε, έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ. Tikriausiai mane pirmininkė turėjote omenyje. Jeigu taip, tai tada aš ir pasakysiu. Uh, Taigi noriu pirmiausia pasveikinti Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministrą. Taip pat noriu pasveikinti ponę ambasadorę. Leiskite man tarti porą žodžių reaguojant į tai, ką jūs pasakėte. Serbai ne tik yra mūsų draugai dėl to, kad mes kartu maudomės Egėjo jūroje, bet ir todėl, kad mes nekartą esame sprendę iš vien tam tikrus klausimus, mūsų ekonominiai santykiai, tiesa, ekonominė situacija nyki šiuo metu pas jūs, taip pat ir pas mus neką geriau, bet galbūt jūs šiek tiek išsameu pakomentuotumėte Serbijos ekonominę situaciją. Tai buvo pirmas klausimas. Dabar kitas komentaras ir kitas klausimas. praėjusio dešimčia metų po NATO surinktų oro antskridžių. Visose Balkanuose vis dar yra sudėtinga situacija, atsiskyrė Kosovo provincija. Tai kaip yra su sienomis? Tiesa, atsiskyrimas įvyko kaip ir be karo. Serbija tikrai neturėjo sutikti su Kosovo atsiskirimu. Atsiskirimas neteisėtas veiksmas. Tačiau ką dabar jūs darysite, kad užtikrintumėte savo šalies teritorinį vientisumą? Ačiū. Kolega Galeris, dvi minutės, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Ponas ministrė, tikrai labai atidžiai klausiausi jūsų, sutinku su jūsų politiniu tikslu įstoti Europos Sąjungą labai gražia anglų kalba įvardinote tuos raktinius žodžius, kuriuos mes tikėjomės išgirsti. Sutinku su jumis ir ta prasme, kad daugelis serbų žvelgia su ilgesiu į ES. Ko gero, su ES jie sieja geresnio gyvenimo viltį. Be kita ko ir todėl, kad vietos politikai juos nekartai yra suklaidinę praeitie. Taigi ko gero, žygiuojant į ES jūs nebenukrypsite į klyskelius. Galiu pasidžiaugti ir tuo, kad Serbijos gyventojai netrukus galės laisvai keliauti. Ko gero, praeis dar ne vieneri metai, kol pripažinsite Kosovo realybę. Mano kolega irgi sakė, niekada nesakyk niekada politikoje. Pirmiausia, Balkanams tai taikytina. Taigi, artėjant Kosovo vietos valdžios rinkimams, tokį klausimą užduosiu. Ar galėtumėte oficialiai paraginti Kosovo serbus dalyvauti vietos valdžios rinkimuose? Tuo juk jūs nepripažintumėte Kosovo. O jeigu oficialiai negalite paraginti jų, tai kam reikalingi Kosove serbai, jeigu jie nedalyvauja vietos savivaldoje? Kokia jų funkcija jūsų nuomonė? Dabar Mladičius bei Radičius. Jūs žinote, mes žinome, Serbijoje yra pakankamai struktūrų, kurios saugo, gina tiek juos, tiek kitus ir jos žino, kur jie realiai yra. Galbūt jūs turite politinės baimės juos išduoti. Gal asmeniškai bijote, kad nutiks taip kaip kitiems, kurie buvo nužudyti. Tai dėl kokių priežasčių Serbija vis dar neišduoda šių dviejų minėtų asmenų. Ačiū ponas Galerį. Ko gero mes išklausome pirmąjį klausimų raundą, dabar vėl suteiksiu žodį ministrui, prašydamas jį atsakyti. Po to vėl bus klausimų ir vėl bus atsakymų. Prašom, ministrė. These... Ačiū labai, ačiū už komentarus, ačiū už tai, kad teigiamai įvertinote Serbijos pažangą Taip pat ponui pranešiui Kacinui noriu padėkoti. Jau nekantrauju, tikėdamasis bendradabiauti tiek su jumis, tiek su kitais parlamentarais. Tikiuosi, kad mes paruošime dirbą Serbijos integracijai į Europos Sąjungą. Taigi pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie blokavimo klausimą. neva mūsų stojimas ES yra išaldytas. Daug klausimų buvo užduota ir dėl Hagos tribunolo. Taigi tai, nuo to pradėsiu savo atsakymus. Pakartosiu tai, ką jau sakiau kiek anksčiau. Besąlygiškai esame nusiteikę užtikrinti, kad nebus laisvėje laisvų apkaltintų asmenų Ne viena Serbijos vyriausybė perdavė tribunolui daugelį įtariamųjų, taip pat ir mes ėmėmės veiksmų ir išdavėme Radovaną Karadičių pavyzdžiui. Jeigu kalbate apie politinę baimę, tai patikėkite manimi, jeigu ji būtų buvusi, jų niekas nebūtų išdavęs darome viską, ką įmanome. Dar labiau stengtis nebėra įmanoma. Laisvėje esantis kaltinamieji ieškomi, kai jie yra surandami, sulaikomi ir yra jiems suteikiama proga patiems gintis teisme. Savo kalboje sakiau, mes nenuleisime rankų, kol visi esantys laisvėje bus išžudyti teismui. Serboje be abejo yra žmonių sutinkančių su tokia linija. Bet yra ir kitų žmonių, kurio niekina dėl to vyriausybė. Tačiau tiek šalininkai, tiek oponentai sutarė bent jau vienu klausimu, kad vyriausybė stengiasi iš visų jėgų. Taip yra iš tikrųjų. Ta pripažįsta Serbijoje visi, bet ne tik ir Serbijoje. Taip pat e, specialus prokuroras e, Bramecas šiame procese aktyviai dalyvauja. Tikrai mes e, dedame visas įmanomas politinės bei praktinės pastangas. Šiuo metu Belgrade viešė prokuroras. Jis vėl išklauso arba informacijos iš tarnybų ir jis netrukus pateiks atitinkamą ataskaitą. Tikiuosi, kad specialio prokuroro ataskaitoje bus teisinga atspindėta mūsų pozicija. Būtent, kad mes besąlygščiai bendradabiaujame su tribunalu. Ponas Bramecas jau praėjusį kartą galėjo informuoti ES užsienio reikalų ministrus šio klausimu. Į klausimą, ar dar serbai gali kažką daugiau nuveikti, jis atsakė ne manau, kad e, tokia situacija nesitęs amžinai. Suprantu tam tikrą nerimą, tam tikrą sujaudinimą. Mes visi politikai žinome, kaip politika funkcionuoja pirmiausia mūsų šalise. Pabaigai gal tokią mintį norėčiau pateikti. Kroatija finišo tiesiojoje, integruodamas į ES. Tikrai puikus dalykas. Tai puiku Kroatijai, puiku Serbijai, puiku regionui, Europai. Bet Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, kai kas mano, kad reikėtų staptelėti, lūktelėti. Iš dalies tai taip mąstantis nėra visiškai neteisingi. Taigi egzistuoja nuomonė, kad įstojus Kroatijai reikėtų stab, sustabdyti ES plėtrą. Be to, į ES duris beldžiasi ir Turkija. Taigi po Kroatijos įstojimo bus pauzė, tartas ne Turkijai. Tai kaip mums jaustis vakarų Balkanuose? Tuo labiau, kad mūsų su Turkija sieja šimtametę tradiciją. Atrodo, kad vėl kažkas bando mūsų įsodinti tą patį traukinį, kuriame sėdė turkai. Mes su jais buvome tame traukinėje jau 500 metų. Kažin ar norime vėl į jį dar kartą patekti. Jeigu manote, kad vakarų Balkanų ateitis integracijoje, tikrai neverskite mūsų dar daug ilgiau laukti. Pateikite reikalavimus, juos įvykdysime, suprantame, kad bendradarbiavimas su Hagos tribunalu yra prioritetinis ES dalykas, tą mes ir padarysime. Padarysime ne dėl to, kad jūs to reikalaujate, bet dėl to, kad manome, kad privalome bendradarbiauti su tribunalu. Tvirtai įsitikinę esame, visi apkaltintieji turi stoti prieš teismą ir atsakyti bei galbūt išdėstyti savo poziciją. Bet supraskite ir politinį kontekstą, priimdami bet kokius sprendimus. Daug klausimų dėl Kosovo buvo pateikta. Ko gero, reikės man juos kiek išsamiau atsakyti. Ne vienas žmogus sakė šioje salėje, Serbija yra pagrindinė, strateginė netgi regiono šalis. Ko gero, tai atspindi ir tą aplinkybę, kad šioje salėje yra netgi du pranešėjai ponas Kacinas, ponė Lunačiak, bent jau mes taip interpretuotume situaciją. Viena šalis du pranešėjai. Su jumis abiem bendradabiausime. Mes labai rimtai žvelgiame situaciją Kosove. Pakartosiu dar kartą. Daug kas tikėjosi, kad paskelbus Kosovo vienašališką nepriklausomybę kils chaosas. Bet tie žmonės klydo. Šio laikinė, nudeno Serbija nusprendė gana kraujo praleimui, gana karo. Ir nors ir paskelbta vienašališkai nepriklausomybė, naudosime visas mūsų dispozicijoje esamas priemonės, tas priemonės, kurias turime kaip suvereni demokratišką šalį, kad pabrėžtume mūsų požiūrio svarbą reikšmingumą. Kažinkas ar prieštarautų šalies pagidavimui kreiptis į tarptautinį teismą ir paprašyti jo pareikšti savo nuomonę. Kas bus, jeigu teismas nuspręs, jog vienašališka nepriklausomybės deklaracija atspindi, atitinka tarptautinę teisę? Galiu 22 ES valstybių narių pasiteirauti. O ką jūs nuspręstumėte, jeigu teismas konstatuos, kad Kosovas pažydė tarptautinę teisę? Eina kalba juk apie suverenios demokratinės valstybės teis teisę ginti savo teritorinį vientisumą taip ginti vientisumą, kad nenukentėtų stabilumas regione ir kad e, gerai gyventų visi, nesvarbu nuo to, kur jie gyvena. Tikrai nebus karo, nebus nestabilumo nei Kosove, nei likusioje Serbijos dalyje, nei kitur regione. Taigi teismas paskelbs rekomendacinio pobūdžio nuomonę. O ją paskelbus, Žiūrėsime, ką toliau daryti. Kai kas sakė, niekada nesakyk niekada. Iš tikrųjų, gal ir nereikia tokiu principu vadovautis. Bet tam tikri principai turi galioti. Taip pat netmeskime niekada ir kitų galimybių. Taigi veikime iš vien, stiprinkime pasitikėjimą, plėtokime visą regioną ir eidami integracijos keliu, ko gero, šį, šį klausimą imsime žvelgti vis ramiau, su vis mažiau emocijų ir galbūt rasime sprendimą. Dabar nekomentuosiu, koks tai bus sprendimas, bet netmeskime galbūt nei jokio galimo varianto. Tikrai mes e, imamės diplomatinių pastangų Kosove. Tačiau kuri valstybė atsidūrusi mūsų situacijoje nesimtų panašių diplomatinių priemonių? Net ir ES yra tokių šalių, kurios bando diplomatinėmis priemonėmis energingai spręsti atitinkamas problemas. Tol, kol išlieka taika, tol, kol situacija stabili, tol mes sugebėsime spręsti klausimus, net jeigu ir nesutarėme tam tikrų gyvybiškai svarbių dalykų. Suprantu, kad bent jau ES lygių Serbijos įstojimo klausimas oficialiai yra atskirtas nuo būsimo Kosovo statuso. Taip ir turi būti. Šie klausimai tegul lieka atskirti. Tegul Serbija siekia pažangos integruodamasi, o tegul Kosovo klausimas būna sprendžiamas atskirai. Serbija paprasčiausiai negalėjo paraginti vietos serbų dalyvauti vietos valdžios rinkimuose. Jie buvo paskelbti prieš porą mėnesių ir kai kuriuose Kosovo provincijos dalise įvyks lapkričio 15 dieną. Manime, kad tikrai prastas sumanimas rengti rinkimus nesivadovaujant Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 1244. Mes pasiūlėme savo konstruktyvų variantą, kaip rinkimus surengti nepažydžiant rezoliucijos. Mūsų pasiūlymas nebuvo komplikuotas, bet į jį nebuvo atsižvelgta. Taigi Serbijos vyriausybė negali palaiminti tų rinkimų Kosove, nes e, duotume pritarimą rinkimams, kurie organizuojami pažeidžiant rezoliuciją 1244 ir kurie netgi pažeidžia paties Kosovo konstituciją. Tokiu būdu mes ir patys tiesiogiai pažeistume savo konstituciją. Man aišku, nėra dabar malonu aiškinti šią poziciją. Tikrai būtų buvę daug geriau, jeigu būtų buvęs rastas kitas variantas. Prieš ketverius metus, pavyzdžiui, Serbijos prezidentas patvirtino arba leido renkti vietos rinkimus, jie žlugo. Taigi praėjusį kartą, kai mes raginame vietos serbus dalyvauti rinkimuose, net ir jeigu raginame juos dalyvauti, dalyvavo tik pusę procento serbų rinkimuose. Taigi be raginimo, ko gero, būtų dalyvavę dar mažiau žmonių. Taigi šiuo atveju mes tikrai neraginsime Kosovo serbų dalyvauti rinkimuose. Tikrai pagidaučiau, kad situacija būtų kiek kitokia, negu yra dabar. Buvo sakyta, jog kai kurie sluoksniai palankiai vertina šios rinkimus. Slobodanas Milošius buvo įtraukęs albanus į vyriausybę. Ir yra albanų, kurie praėjusiame dešimtmetyje rėmė Miloševičius režimą. Aš tikrai niekada nemaniau, kad jie atspindi tikrąją savo tautos didžiosios daugumos nuomonę. Tikrai tokių žmonių esant reikalų visada įmanoma rasti, kurie paremtų vieną ar kitą politinę liniją. Bet kalbėkime apie demokratiją, kalbėkime apie demokratiškai solidžius sprendimus. Situacija sudėtinga. Tikrai reikia rasti būdų, kaip ją reaguoti. Manau, kad e, praėjus šiems e, rinkimams mes e, tikiuosi pradėsime dialogą, kurio dėka užtikrinsime, kad vietos lygių bus atstovaujama taip žmonėms, kad nenukentėtų jų teisės. Bet dabartinėmis aplinkybėmis mes negalime raginti vietos serbų dalyvauti rinkimuose apgailestauju, kad yra kaip yra situacija. Toliau su tarptautinė bendryje dirbsime, stengdamėsi pakeisti artimiausioje ateityje susidariusią situaciją. Kuo greičiau problemą išspręsime, tuo geriau. Grazie, signor Ministro. Il secondo turno di interventi. Dėkuoju ministrui. Periname prie antro klausimų raundo. Deja, dabar galiu kiekvienam kalbėtojui suteikti tik pusantros minutės, kadangi pasisakyti nori vis daugiau komitetų narių. Pane De Kaiser pirmiausia. Pane Stanikus, jūs nesakėte klausimą apie Jotkalnyjos ir Serbijos santykius. Tai taip atsiprašau. Atsiprašau, aš tikrai norėčiau apie tai pakalbėti. Jotkalnyjos ambasadorius pateikė savo skiriamusius raštus Serbijos prezidentui. Ir e, tai liūdė, kad Serbijos ir Jotkalnijos santykiai gerėja. Nepaisant to, kad praeitėje mes tikrai negalėjome pasitikėti vieni kitais. vieną dieną po balsavimo uh, jungtinėse tautose Jotkalnyje pripažino Kosovo nepriklausomybę. Tai buvo labai mums skaudu. Tai, kad Jotkalnyje pripažino Kosovo nepriklausomybę, nebuvo eilinis Kosovo nepriklausomybės pripažinimas. Tai buvo skaudus smūgis mums dėl istorinių priežasčių. Tačiau mes nusprendėme jį vertinti, šį žingsnį vertinti taip, kad jis nepakenktų mūsų santykiams sveikatos, švietimo, bei kitose sritise. Serbijos politikoje Jotkalnijos atžvilgių nepasikeitė. Mes tikimės, kad mes sugebėsime sukurti gerus kuo geresnius santykius su Jotkalnyje, kadangi Jotkalnyje yra mūsų artimiausia kaiminė, mums artima tauta. Ir ji tokia buvo ilgus šimtmečius. Ir mes nenorime to keisti. Taip iš tikrųjų tarp Jotkalnys ir Serbijos vyriausybių yra šiokių tokių nuomonių skirtumų, tačiau mes tengiamės juos spręsti. Serbams Jotkalnyje gyventi nėra lengva. Ir mes tikimės, kad bendromis jėgomis su Jotkalnijos vyriausybė mes sugebėsime pagerinti jų padėtį. Dabar kalbėdamas apie Jotkalnijos siekį įstoti į Europos Sąjungą, galiu pasakyti, kad e, mes iš tikrųjų leisime jiems pasinaudoti viskuo, ką turime. Pavyzdžiui, vertimo klausimas nebus aktuolus, kadangi mes kalbame tą pačią, bet bent jau e, labai panašią kalbą. Taigi mes padėsime juotkalnyjei, kiek tai galėsime. Nes ji yra labai svarbi mūsų kaiminė. Ir kaip minėjau, ji yra artimiausia mūsų kaiminė. Na, juotkalnyje e, galėtų varžytis nebent su Bosnija. Jotkalnė yra labai svarbi mūsų partnerė ir mes tenksime su ją palaikyti kuo geresnius santykius. Honorevole De Kaiser per un minutę. Dabar žodį sutikiu, sutikiu poniai De Kaiser. Ačiū pirmininkė, ministrė. Aš pritariu tam, ką sakė mano kolegos. Ir aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs padarius nemažai pažangos stiprinant demokratiją savo šalyje. Aš norėčiau pateikti Jums tris klausimus. Pirmiausia, norėčiau, kaip ir kiti kolegos, išsakyti susirūpinimą dėl uh, Radičiaus ir Mladičiaus suėmimo. Jūs kelis kartus paminėjote, kad jūs dedate visas pastangas, kad šie asmenys būtų suimti. Jūs darote tai, ką galite. Tačiau aš norėčiau, pakla... o aš norėčiau paklausti, su kokiamis kliūtimis jūs susidurėt, ko jūs negalite padaryti. Karadičius, antra Karadičiaus teismas šiuo metu vyksta. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje uh, pritarė tam, kad buvo paskirta Srebnicos žudinių minėjimo diena. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūsų vyriausybė niekada oficialiai nepasmerkė šių žudinių. Manau, kad tai būtų svarbu. To reikalauja istorinis teisingumas. Ir trečias klausimas. Jūsų siena su Kroatija. Kroatija teigia, kad e, ji stengiasi spręsti pasienio problemas. Ar jūs galite tą patvirtinti? Pone Latford, ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai ir aš norėčiau iš karto pasveikinti Serbiją padarius nemažai pažangos, daugiau kas apie tai kalbėjo. Ir norėčiau pasituoti jūsų žodžius. Jūs sakėt, kad Serbija ne tik siekia narystės, bet ir remia kaiminių norą ir siekia sustoti Europos Sąjungą. Tai yra puiku. Dabar uh, vizų panaikinimas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos parlamentas e, pritarė tam, kad vizos būtų panaikintos visoms penkioms vakarų Balkanų šalims. Ir jūsų ambasada e, Briuselėje nemažai darbavosi tam, kad vizos būtų panaikintos trims šalims, skaitant ir Serbijai. kartu jūsų ambasados darbuotojai reikalavo, kad e, vizos nebūtų padankintos Bosnijai ir Albanijai, jei šios šalis neįvykdys tam tikrų jūsų keliamų reikalavimų. Ir man atrodo, kad tikrai yra nepriimtina, kad jūsų ambasada bandė įtakoti parlamentarų nuomonę apie dvi jūsų kaminės šalis. Ir galiausiai aš pritariu tam, ką sakė ponė De Kaiser. Jūs teigiat, kad jūs darote viską, kas yra įmanoma, kad sulaikytumėt, uh, suimtumėt kaltinamuosius, tačiau jie dar yra nesuimti. Ir kaip jūs uh, galite teikti, kad jūs iš tikrųjų vykdėte visus vizų liberalizavimo uh, žemėlapio reikalavimus, jeigu dar nesuimėt šių kaltinamųjų? Mulțumesc, domnule președinte. Ponas Prega. Jau uh, publikavę în octombrie acelui mai pozitiv raport. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Serbija yra pasiekusi tiek pažangos. Manau, jog mes turėtume kiek įmanoma greičiau vėl reanimuoti tą laikinai sutarimą, kad jo pagrindu būtų paremtos Serbijos vyriausybės pastangos. Be to manau, jog buvo pasielta teisingai, liberalizavus vizų režimą. Šio šalies piliečiai dabar tikrai gali daug laisviau keliauti po Europą. Jeigu leisite, norėčiau užduoti klausimą ponui ministrui. Serbijos vyriausybė neva spalį ėmėsi priemonių mažumų apsaugą užtikrinti, tačiau tam tikrų abejonių kyla dėl vyriausybės veiksmų, kurie yra susiję su rumūnais. Taigi, ką, kokiu veiksmu įmatės, kad pagerintume Rumunijos e, piliečių situaciją? Ačiū. Ponas Kopa. Eh, eh, Ačiū labai. Norėčiau savo frakcijos vardu pasveikinti poną ministrą su tą pasiektą teigiamą pažangą. Iš tikrųjų yra gerai ir tai, kad su Kosovo jau yra užmėgstas tam tikras dialogas. Praėjusioje ataskaitoje tribunolo prokuroras kalbėjo apie tam tikrą pažangą. Kaip pavyzdys buvo minėta nacionalinė amnestija, tai tačiau buvo tuo pat metu pabrėžta, jog reikia išduoti abu paskutinius kaltinamuosius. Kokiu veiksmu dar privalėtų jūsų nuomonė imtis Belgradas šiuo klausimu? Ponas pirmininkė, ar nebūtų įmanoma į mūsų komiteto posėdį pakviesti poną Bramatą, tribunolo prokurorą, kad jis paaiškintų, kaip vyksta bendradarbiavimas su Serbija iš tribunolo perspektyvos. Galbūt tada mes sulauktume objektyvesnės informacijos. Tikrai būčiau labai to patenkinta. Dėkoju. tikrai geras pasiūlymas. Panagrinėsime jį. Ponas Raigo. Ačiū. Tikrai sunku per pusantros minutės kažką labai rimto pasakyti. Noriu pasidžiaugti pirmiausia tuo, kad jūs atvykote pas mus kaip jaunosios serbų politikų kartos atstovas. Esu tvirtai įsitikinęs, tiek jūsų kai tą minėjo ir jūsų pirmtakas, sugebėsite naujai pažvelgti situaciją, sugebėsite išvelgti naujosios Serbijos užuomasgo. Tikiuosi, kad ir serbai, Serbijos jaunimas galės laisvai keliauti po Europą, kaip galbūt negalėjo jų tėvai ir motinos. Tikiuosi, kad Serbija vykdys proeuropietišką politiką, galbūt per daug dėmesio mes šiandien skiriame Kosovoje. Neįmanoma čia visus klausimus įspręsti, tuo labiau, kad kalba eina apie atskirą valstybę, kurią pripažino 22 ES valstybės narės. Kiek anksčiau aš kalbėjau apie serbų sugrįžimo į Kroatiją klausimą. Taip pat man kyla klausimų dėl serbų vienolyno apsaugos Kosove. Ko gero, tai irgi yra svarbus aspektai. Prezidentas Tadičius e, vakar buvo nuvykęs į Srebrenicą. Tikrai tai svarbus žingsnis, bet kaip ir kiti kalbėjusiai, aš irgi norėčiau pabrėžti, jog Mladičius privalo stoti prieš tarptautinį tribunolą. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, aš labai atidžiai klausiausi jūsų pasisakymo. Pradžioje jūs kalbėjote apie šalies prioritetus, labai, na, taip gražiai viską išdėstėte. Džiaugiausi, kad jūs labai teisingai išdėstėt prioritetus. Viso pirma, kalbėjote apie savo šalies politinę ateitį Europoje, Europos Sąjungoje. Be abejo, mes visi dabar jau tikėsimės konkrečių veiksmų, konkrečių įrodymų, kad jūs dirbate tą linkme. Jūs taip pat kalbėjote ir apie tam tikras abejonės dėl to lūžio arba skilimo. Uh, po to, kai bus Kroatija primta Europos Sąjunga ir jie bus daroma pauzė, kad tai sukels problemų. Ponas Kacina apie tai irgi užsiminė ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad nereikėtų per daug žavėtis kažkokiam spekulacijom arba kalbom apie tokią pauzę galima. Jūs turėtumėt visą dėmesį skirti tam, kad įvykdytumėt kriterijus, kurie keliami Serbijai dėl, bu, galimos būsimos ateities ES. Jeigu tuos įgyvendinimus įvykdysi, tai niekas nebegalės nieko pasakyti prieš. Ir dar klausimas, kurį minėjo ir kiti kalbėtojai. Norėčiau paklausti, ar ką daro Serbijos vyriausybė tam, kad išspręstų tą Ratko Mladičiaus klausimą? Dėkoju. Pone Gomeš. Ačiū, ministrė, ačiū už kalbą. E, sveikinu ir tuos e, teigiamus poslinkius dėl vizų. E, buvo užduota klausimų dėl vietos rinkimų Kosove. Tikrai nieks nesitikė, kad jūs jiem pritarsite. Tačiau m, mm, tiesiog buvo norima išgirsti, ar jūs ne, nepatarsite vietos serbams dalyvauti rinkimuose, nes priešingų atveju jie bus palikti nuo šalyje E, ir, na, jūs lik ir jų neparengsite, nes jie gyvena Kosove, o ne Serbijoje, jūs jos paliekate jų valiai, tuo pat metu trukdote lik ir tam tikriem procesam Kosove. E, jūs sakėte, kad žinote, kaip svarbu išspręsti nusikaltimais kaltinų asmenų klausimą. Bet jeigu jie yra kaltinami asmenys, kodėl jūs neleidžiate teisingumui įsigalėti Mitrovičią, kodėl neleidžiate tenai dislokuoti a, pajėgų ir tai tikrai nėra teisinga mano manimu ir tai nėra naudinga nei Kosovai, nei Serbijai. Ar jūs ir toliau sakysite, kad Mitrovičia yra baudžiamoji ekonomika, kuri tikrai nenaudinga Serbijai, kad ji nenaudinga uh, Europos Sąjungą ir kad ji nenaudinga visiems Balkanam. Dėkoju. Pone Pak. Ponas užsienio reikalų ministrė, tikrai nenorėčiau komentuoti visų tų detalių klausimų, tik tai atmeščiau vieną kategorišką teiginį. Tikrai nesutinku su tuo, kad Kosove gyvenantys serbai ir norintis dalyvauti rinkimuose būtų lyginami jūsų su albanais, kurie rėmė Milosevičius režimą. Pagidaučiu, kad atsimtumėte šį pareiškimą. Vakar pas mane lankėsi aštuoni jauni serbai ir jie sakė, jog ruošiamasi dalyvauti rinkimuose norima dalyvauti rinkimuose, decentralizuotose valdybėse ir tikrai jūs padėkite jiems ten organizuoti gerą sambuvį. Tikrai nepatinka man tai, kad jūs juos lygintume su tais, kurie padėjo Miloševičiui. Grazie, onorevole Pak. Dėkoju. Pone Bazesku, Ačiū, pirmininkė. Dėl rumunų, dėl, ar jūs parem, pa, paremėte rumunus, ar Timoko srityje yra ginamos rumunų teisės apie 200 tūkstančių žmonių tokių yra ša, jūsų šalyje. Dėkoju. Pone Lunačiek, antras klausimas. Ačiū. Ministre, na, aš remiu Sergijos integraciją į Europos Sąjungą ir taip pat pripažįstu, kad jūs nuveikėte daug. Vis dėlto turiu aiškiai pasakyti, aš esu šio parlamento pranešėja Kosovo klausimų, ne Serbijos klausimų, o Kosovo. Ir tai sakau kaip politikė, kuri ir nacionaliniam parlamente dirbo, Ir tikrai man labai nepatiko, kad nebuvo jungtinių tautų rezoliucijos dėl Kosovo ir kad anksčiau niekaip nepavyko šios situacijos spręsti. Tačiau viskas yra taip, kaip yra. Pritariu tam, ką sakė ponia Pak. Aš taip pat susitikau su ser... Kosove gyvenančiais serbai, su ta atvykusia grupe. Uh, ir nepritariu tam, ką jūs sakėte. Jūs sakote, kad jūs tikrai nejaučiate jokio malonumo, turėdamas pripažinti, kad negalite paremti Kosovoje vykstančių rinkimų, bet aš to netikiu. Politikoje, jei yra valios, viskas yra įmanoma. Ir Kosove taip pat įmanoma viską pakeisti. Tad jūs vis dar turite galimybę, jums tai vis dar įmanoma neturite oficialiai galbūt pritarti, bet tiesiog paraginkite serbus gyvenančius Kosove dalyvauti tuose rinkimuose. Paraginkite taip pat, kaip raginate savo šalies piliečius dalyvauti rinkimuose. Dėkoju. Baigiame e, klausimus, na, o dabar ministras galės juos atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, atsakysiu į tą klausimą, į kurį man nepavyko atsakyti prieš tai, tai yra sienos klausimas su Kroatija. Na, yra pažangos. Aišku, labai nedaug, tai daroma labai lietai, bet iš esmės mes tik dabar apie tai pradėjome kalbėti. Anksčiau šio klausimo mes neaptarinėjome. Ir dėl to nebuvo anksčiau pažangos. Uh, Na, o kai pradedi nuo nulio, tai negali iš karto padaryti didžiulę pažangą. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis ateityje. Aišku, ši problema itin sudėtinga ir aš tikiuosi, kad mm, ją vis dėlto išspręsime ir išspręsime e, prieš šiam klausimui tarpant, tampant didelę naštą kitiem prioritetam. Juk galiausiai mes visi būsime Europos Sąjungoje, tad sienų klausimai iš vis nebeteks prasmės. Na, po visų šių diskusijų apie sienas galiu tik pasakyti, kad aišku, ne viskas ir ne visuomet yra tobula ir teoriškai viskas atrodo daug paprasčiau nei praktiškai, todėl dar reikia dėti daug pastangų šiam klausimui spręsti. Mes tikrai stengsimės. Dvi šalių pagrindų tai spręsti su Kroatija, kad tai netaptų problema arba kliūtimi kitiem dalykam. Toliau, e, dvišaliai santykiai su Kroatija ir klausimas dėl pabėgėlių iš Kroatijos, kurie dabar gyvena Serbijoje. Klausimas vis dar labai aktualus ir labai sudėtingas. Pažangos šio klausimu pasiekta labai mažai. Tikimės, kad ateityje tos pažangos bus daugiau. Rengėme didelę konferenciją pabėgėlių klausimais, ji vyks Belgrade vasario mėnesį ir jį organizuojame kartu su jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiai galiotiniu ir taip pat kviesime ir komisijos atstovus. Tikimės, kad ES atstovai taip pat dalyvaus aukščiausių lygių. Na, E, tikrai apie Kroatiją dabar nebenorėčiau daugiau kalbėti, bet teisė grįžti tiems serbams, kurie buvo išsiusti iš Kroatijos 95 metais yra labai opus klausimas, nes tuomet beveik per vieną naktį apie 250 tūkstančių serbų na, buvo tiesiog, nuo jų buvo tiesiog išvalyta Kroatiją, jie buvo išvaryti ir kol kas ši problema nėra išspręsta. Vis dėlto mes tikrai na, pripažįstame, kad Kroatijos vyriausybė deda pastangas spręsti šią problemą ir mes, aišku, stengsime dirbti kartu su jais, su visais kitais, tam, kad užtikrintumėm, jog žmonės, kurie yra išmetami, išvaromi iš savo namų, galėtų grįžti ir galėtų tapti Europos piliečiais, visateisiais Europos piliečiais. Tad mes dirbsim ir toliau su Kroatija ir su visais kitais, kuriems šis klausimas aktualus. Na, daugelis uždavė klausimą dėl Mladičiaus e, ir dėl kitų kaltinamų asmenų. Na, Aš galvoju, gal aš kažką pamiršau dar pasakyti, jeigu jums vis tiek kyla tas pats klausimas, bet, na, nežinau, reikia turbūt dar šitą paaiškinti arba pakartoti. Aš sakiau, kad mes, na, mes darome viską, ką galime darome tai, kas mūsų galiuose. Na, buvo klausima, na, o kasgi nėra mūsų galiuose, ko, ką mes dar galėtumėm padaryti. Na, net, net nežinau, net negaliu sugalvoti, kaip atsakyti į tokį klausimą. Na, mes vykdome paieškas kiekviename kvadratinėme metre ir centimetre mūsų šalyje. Daro, dedame didžiulės pastangas, dirbame kartu su tarptautinė bendruomenę. Na, jeigu jūs turite pasiūlymų, ką dar galėtumėm padaryti, tai prašau, teikite pasiūlymus ir mes tikrai mielai juos e, kažkaip įtrauksime į savo darbą. Jei mes žinotumėm, kur yra Mladičius, jei būtumėm žinoję, kur jis buvo, tai jis tikrai nebesislapstytų, jis jau būtų išduotas. Aš jūs tikrai tuo galiu patikinti. Ir tikrai galiu patikinti, kad mūsų pozicija nepasikeis, kad mes tikrai dirbsime, nenuleisime rankų, kol visi kaltinamieji bus išduoti. Na, bet žinote, ne visada lengva surasti tokį žmogų, kuris karo metu buvo vadas kariuomenės, kuris tikrai gerai išmano teritoriją, vietovės, apylinkės, miškus ir taip toliau. Tai yra tik viena iš spekulacijų, kur jis galėtų būti, tik tai vienas iš pamastymų. Na, bet žinote, kad labai daug ir amerikiečių, ir europiečių bando surasti Osama Bin Laden ir tikrai deda didžiulės pastangas, tačiau jo kol kas nesurado. Mes savo ruoštų bandome ieškoti Mladičiaus ir kitų kaltinamųjų. Ir tikrai manome, kad būtina, kad tokie žmonės atsidurtų teisme ir mes nepasiduosime. Toliau Bosnija ir Hercegovina. Na, tikrai nenorėčiau pritarti arba noriu paprieštarauti tiem kaltinimams, kad Serbijos vyriausybė ir ambasada, ambasados darbuotojai dirbo prieš vizų liberalizavimo sistemos įvedimą Bosnijai arba Hercegovinai. Na, tikrai ne. Jei norite, galiu pateikti mūsų oficialią poziciją. Mes manome, kad rytoj jau šios šalys turi gauti vizų liberalizavimo sistemą. Aš jums dabar pristatau oficialią Serbijos valdžios poziciją. Tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina gaus tas pačias teisės. Tai yra, kad e, piliečiai Bosnijos ir Hercegovinos gaus tą pačią teisę kaip ir Serbijos, Jotkalnijos, Makedonijos piliečiai dėl vizų. Na, anksčiau ar vėliau tikrai jie tai gaus, tą teisę gaus. Ir tikrai būtų labai pavojinga palikti kažką už borto. Na, jei turite kažkokią stebuklų lasdelę, kuri padėtų jau rytoj įvykdyti šį sprendimą ir pakeisti padėtį, tai sakyčiau, taip ir padarykit, panaudokite tai. Pasitelkite burtus, tačiau, na, tai neįmanoma. Tokių burtų, tokios magijos nėra, bet egzistuoja stipri valia ir mes norime, kad jie taip pat gautų tą teisę. Tikrai nenorėtumėm, kad susidarytų tokia padėtis, kurioje tik tai mes gausime tokią teisę. Kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną, Serbijos politika yra tokia, kad norime, kad ta šalis išliktų vieninga, kad ji klestėtų, kad ji siektų integracijos ir kad ji nebūtų palikta nuo šaly, nebūtų palikta už borto visais klausimais. Tokia yra oficiali Serbijos pozicija. Ir tai tikrai nepasikeis bent jau kol vadovaus mūsų vyriausybė. Dėl Srebrenicos. Buvo sunkių akimirkų per dešimtasias minėjimo metinės, kai prisiminėme tuos žiaurius įvykius. Mano prezidentas buvo Srebrenicoje, aš vykau ten kartu su juo, jis nusilenkė aukoms, jis pagerbė aukas ir jis aiškiai, kaip demokratinis Serbijos lyderis, išsakė savo nuomonę. Jį išrinko žmonės, jį remia žmonės tam, kad jis siektų tam tikros vizijos. Ir dalis tos vizijos buvo išsakyta būtent ten, Srebrenicoje, ir aš tikrai juo didžiuojosi. Ir tikrai niekuomet, niekada, jokiomis aplinkybėmis mes nebandysime neikti arba pamiršti, arba leisti, kad būtų pamiršta tai, kas vyko Srebrenicoje. Ir užteks apie tai kalbų, tikrai daugiau apie tai kalbėti nereikia, nes mes tikrai niekuomet savo nuomonės nepakeisime. Tai, kas vyko Srebrenicoje, turi būti pasmerkta ir tikiuosi, kad ateityje tikrai mums pavyks palikti šį klausimą praeičiai ir istorijai, kaip kad būna daugelio karų ar kitų konfliktų atveju ir mes jokių būdų nebandysime išvengti mums tenkančias atsakomybės. Būtent todėl ir toliau bendradarbiausime su Haga ir ieškosime kaltinamųjų. Atsiprašau, kad daugiau ar išsameu negaliu atsakyti šį klausimą, bet tikiuosi, kad, na, aiškiai išsakiau mūsų poziciją, ypač dėl kaltinamųjų ir tikrai garantuoju, kad mes nenuleisime rankų, kol jie nebus užduoti. Bendradarbiavimas su EULEX. Mes esame įsipareigoję šiam bendradarbiavimui. Man atrodo, kad Serbija jau parodė, kad yra viena iš pačių patikimiausių EULEX partnerių. Ir EULEX transporto priemonės bei jam priklausantis pastatai tikrai nėra deginami, nėra niokojami serbų. Prieš juos išpolius įvykdo albanai. Tai vyksta Mitrovicoje, taip pat Prištinoje. Bet manau, kad reikėtų viską matyti platesnėme kontekste. Tai, kas vyksta Kosove, akivaizdžiai matome, kad situacija gerėja. Nepaisant to, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai ir jie tikrai niekur nedings, neišgaruos, bet situacija gerėja. Mes ir toliau stengsimės dalyvauti sprendimo paieškose. Padėtis Kosove yra sudėtinga, ypač kiek tai susijęs su organizuotu nusikalstamumu galima sakyti, kad tai turbūt yra organizuoto nusikalstamumo sostinė Europoje, galbūt netgi ir platesnėme kontekste. Tačiau Serbija tikrai negali, ji ne, nepajėgia kovoti su tuo organizuotu nusikalstamumu. Viena turime bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė ir tai darome pagal saugumo tarybos rezoliuciją 1244. Aišku, padėtis Mitrovicoje taip pat yra visiškai netobula ir e, yra ir kitų Kosovo teritorijų dalių, kur padėtis yra tokia pat prasta dėl prekybos žmonėmis, dėl kontrabandos, dėl organizuoto nusikalstamumo ir taip toliau. Būtent todėl turime ir toliau stengtis aktyviai ieškoti sprendimo. Uh, situation about church property. Serbijos bažnyčios turtas Kosove. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Norėčiau pasakyti, kad e, pasaulio paveldo vietoms iškilo pavojus. Tai dažniausiai yra vienuolynai statyti viduramžiais. Gal kai kas iš jūsų girdėjot apie Dačiano vienuolyną, kuris yra vienas seniausių Serbijos viduramžio vienuolynų. Jis yra įtrauktas į Junktinių tautų pasaulio paveldo sąrašą ir mes negalime patekti į šį vienuolyną. Net ir po to, kai tarp, tarptautinė bendruomenė įpareigojo Albanijos valdžios Albanijos valdžią leisti mums patekti į šio vienuolynų teritoriją. Aš apie tai nekartą kalbėjau Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Džakovič vienuolynė taip pat buvo labai vertinga bažnyčia. Žinot, kas įvyko ten toj vietoj, Džakovič, Džakovič mieste, to vietoj, kur kažkada stovėjo bažnyčia, dabar yra miesto parkas. Bažnyčia buvo sugriauta, o jos buvimo vieta užasfaltuota. Aš apie tai kalbėjau UNESCO ir kalbu apie tai čia. Ar tai yra kelias susitaikinimo link? Griauti bažnyčias asfaltuoti jų buvimo vietas bei kurti miesto parkus toj vietoj. Atsiprašau, kad aš kiek susijaudinau, bet tai parodo, koks jaudintis yra Serbijos bažnyčių Kosove klausimas. Jūs suprasite, kad mes turime labai daug įvairių jausmų. Kosovo atžvilgių. Kitas klausimas buvo susijęs su rumūnų mažuma. Mes bendradarbiavome su, čia, su šia mažuma, mes žinome, kad jie yra vietos, jų atstovai veikia savivaldybėse. Mes ir toliau su jais dirbsime ir stengsime, kad ne viena tautinė mažuma, įskaitant ir rumūnų mažumą, nebūtų skriaužiama Serbijoje. Kalbėdamas apie etinių mažumų apsaugą, galiu pasakyti, kad naujoji demokratinė Serbija yra puikus pavyzdys, kaip galima saugoti mažumų teisės. Pažiūrėkite į Vojvodiną. Vo